president Morning, sitting... Labas rytas, kolegos. Pradedame posėdį. Pirmasis klausimas darbo atvarkėje yra. Uh, Komisijos atrybos pareiškimas dėl migracijos politikos reformos, atsižvelgiant į besitęsiančią humanitarnę krizę viduržėme jūroje ir Afrikoje. Pradėsime diskusiją, suteikdami žodį. Poniai e, Cijot, kalbėti tarybos vardu. Prašau, jums žodis. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Migracijos padėtis viduržėme jūroje per pastarosius metus ženkliai pagerėjo, kalbant apie atvykstančių pabėgėlių skaičių. 18 metais iš viso 150 e, tūkstančių nelegalių e, e, atvykėlių buvo sustabdyti ties mūsų išorės sienomis viduržėme jūroje. E, šis skaičius sudaro maždaug ketvirtadalį visų asmenų palyginti su 17 metų duomenimis ir tai yra mažiausias skaičius per pastaros penkerius metus. 18 metais bendras atvykėlių skaičius buvo 82 e, procentais e, mažesnis nei 15 metais kuomet jų atvyko daugiausia. Tai rodo, kad mūsų veiksmai ir bedradarbiavimas su svarbiausiamis šalimis partnerėmis e, duoda vaisių ir turėtų būti e, tęsiamas. E, žinoma, mirčių skaičius ir toliau išlieka pernelik didelis, reikia dėti pastangas, kad jis sumažėtų, tačiau 18 metų 18 metais mirčių skaičius sumažėjo ketvirtadaliu lyginant su 17 metais vien tik tai viduržėmio per viduržėmę jūrą atvykstančių e, pabėgėlių minčių skaičius sumažėjo 50 procentų. 18 metais Libijos pasienio apsaugos tarnyba išgelbėjo arba perėmė maždaug 50 tūkstančių migrantų atviroje jūroje ir e, Europai e, taip pat atitenka nemažas nuopelnas šiuose veiksmuose. Noriu E, čia pabrėžti mūsų pastangų bendarbiauti su Libija ir Europos patikos fondo Afrikai svarbą. 18 metais ES skiria 300, 308 milijonus eurų. Projektams Libija 318 milijonų skyrė e, patikos fondui e, Afrikai ir 22 šaliai pagalbai. 28 milijonai buvo skirti Libijos pakrančio apsaugos e, tarnybos mokymams. E, taip pat įrangai e, siekiant sudaryti sąlygas užtikrinti pasienio apsaugą prie Tripolio ir įsteigti gelbėjimo centrą. Sofija operaciją vykdant 237 pasienio apsaugos pareigūnai buvo atitinkamai e, apmokyti, e, taip pat ir vyko mokymai susijęs su e, prieglobščio steikimo procedūros suteikimu. Parama Libijai siekia 134,7 milijonus eurų Libijai. Ji apriepia taip pat e, e, parama e, integruojant migrantus <clears throat> ir 2018-64 tūkstančiai migrantų buvo integruoti ir 17 tūkstančių 17 metais. Pat Mm, jungtinių tautų e, pabėgėlių e, agentūra e, prisidėjo prie bendrų pastangų ir tokiu būdu galėjome padėti 2400 žmonių. O 2018 metais jungtinės tautos padedant Europos Sąjungai vėl sugebėti daryti Mm, pabėgėlių prieimimo centrą e, Tripolėje. Tai yra pirmasis centras, kuris, kuriame priimami migrantai, paleidžiami iš sulaikymo e, stovyklų. Nepaisant visko, išlieka nemažai iššūkių e, visose viduržėmio jūros migracijos keliuose. Praėjusiu metu, birželio mėnesį, vadovų taryba nustatė aiškius prioritetinius e, tikslus ir veiksmus viduržėme jūroje. Pirmiausiai mes ir toliau vykdysime e, primtus politinius sprendimus dėl e, rytų ir centrinio pabėgėlių judėjimo maršruto, <clears throat> nes rytinėje viduržėmio jūros dalyje ir toliau atvyksta nemažai e, pabėgėlių į e, Graikijos ir Italijos ir Turkijos uostus, todėl čia labai svarbus bendradarbiavimas su Turkija bei su Vakarų Balkanų šalimis. Bendradarbiavimas su kaiminėmis Viduržėmio jūros šalimis e, opiausiais klausimais vyksta, taip pat įtraukiant ir Afrikos valstybės regioninis dialogas, kuris vyko per pastaros metus, rabato, hartumo procesai, valėtos veiksmų planas yra tinkamas pagrindas toliau plėtoti viso priepinti bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis Afrikoje skiriant reikiamą finansinę e, paramą, skaitant patikos fondą ir <clears throat> buvo e, mobilizuoti maždaug 4 milijonai eurų, taip pat ir pačiose Afrikos valstybėse e, siekiant spręsti pabėgėlių problemas. E, taip pat ir busimasis ministerijų lygio sustikimas, kuris vyks sausio 21-22 dienomis užsienio reikalų ministrų lygmenių bus e, svarstomi tolimesni veiksmai ir e, mes įsteigsime reguliarų diskusijų forumą su šalimis partnerėmis Afrikoje. Pirmininkė, ponės ir ponai, kalbant apie prieglopščio suteikimo reformą ES, taryba intensyviai diskutavo e, šiais klausimais, besikeičiant pirmininkaujančiams šalims E, darybos tarp tarybos ir parlamento buvo vaisingos, buvo e, pasiekta pažangos penkiose iš septynių nustatytus ryčių. Pirmininkė prašo gerbti kalbėtoją. Pone, jums žodis nėra suteiktas, prašau, teskite. Taigi, Rumunija per savo pirmininkavimą yra pasirengusi ir toliau dėti pastangas, kad būtų pasiekta pažanga tose sritise, kuriuose jos siekti įmanoma, e, bandant patvirtinti e, Šengeno pasienio kodeksą, vizų kodeksą, e, kontaktinių pareigūnų pasienio reglamentą. Pirminkantys šalis tikisi, kad trilogo dėrybos su parlamentu bus baigtos iki rinkimų, kalbant apie e, pakrančio pasienapsaugos tarnybos reformą. Abi teisėkuros institucijos deda daug pastangų, kad būtų pasiektas susitarimas ir prasidėtų tarp institucinės darybos. Nepaisant visko, e, tarp valstybių narių išlieka rimtų nesutarimų dėl svarbiausių e, prieglopščio sistemos reformos aspektų, ypač dėl Dublino reglamento. Visos valstybės narės sutarė dėl būtinybės užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp atsakomybės ir solidarumo. Iki šiol nebuvo įmanoma sustarti dėl kompromisų, kalbant apie konkrečius šios pusiausvėros elementus. Pabrėžiama, kad valstybių narių atsakomybės padidėjimas turi būti kompensuojamos e, prognozuojamos e, sistemos, e, kurią pasitelkus būtų galima palengvinti ES pasienyje esančių valstybių naštą. Tai labai svarbu ne tik patvirtinti tinkamą pabėgėlių paskirstimo formulę. Solidarumo išaiškos gali būti įvairios. Sudėties, padėties sudėtingumas išriškėja ir atsižvelgiant į e, tai, kad nepaisant didelio skaičiaus nelegalių atvykėlių ir pabėgėlių, taip pat labai daug gaunama ir e, teisėtų pareiškimų prieglopšį suteikti. Tai parodo, kad e, jeigu norime pasiekti struktūrinio problemos sprendimo, reikia ir kitų papildomų veiksmų. Ačiū uždėmesi. Prašau, kolegos, gerbkite kalbėtoją ir jo nenutraukinėkite, galėsite pasisakyti vėliau. O aš valdau mikrofonus. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį komisarui Avramopulos. Problema sudėtinga, taigi pasistengsime, kad diskusija būtų svari ir turininga. Prašau, komisarė. Dėkoju, pirmininkė. Gerbėmieji kolegos. Nekartą jau esame diskutavę šitos klausimus. Jaučiuosi taip, lyg būčiau atsidūręs dar kartą toje pačioje situacijoje. Kontekstas šiek tiek pasikeitęs ir smarkiai sumažėjo nelegalių migrantų atvykstančių į ES nepasikeitė daugumos požiūriai į šią problemą. Taigi mes ir vėl susirenkame čia apie tai kalbėti. Leiskite pasakyti, kad man tikrai palengvėjo dėl to, kad mes radome kai kurios sprendimus ir galų gale tie migrantai, kurie buvo dviejose laivuose, galėjo išsilaipinti Maltoje. Bet neapsigaukime. 49 žmonės buvo laikomi jūroje tris savaitės. Tai nėra tai, ko mes tikimės iš ES. Tai nėra jokia garbė mums, netgi gėda pasakyti, kad šis dalykas įvyko kalėdų laikotarpiu. Europos Sąjungai labai svarbios žmogiškos vertybės - solidarumas ir mes turime tas vertybės ginti ir jų laikytis. Ir jeigu žmogiškosios vertybės ir solidarumas nebus mūsų svarbiausiais dalykais, tai nebus Europa. Todėl komisija imasi veiksmų, ėmėsi veiksmų ir padarė žmonių išsilaipinimą įmanomu. Aš labai daug kartų buvau susisiekęs su įvairiomis ministerijomis įvairiose šalyse ir kreipiausi viešai į valstybės nares, prašydamas rodyti daugiau solidarumo. Ir aš tą darysiu ir ateityje. Mes negalime dėrėtis, kai žmonių gyvybėje jūroje grėsia pavojus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Malta, viena iš mažiausių mūsų valstybių narių, pademonstravo solidarumą, už kurį norėčiau ją pagirti. Aš ketinu netrukus į Maltą nuvykti. Taip pat norėčiau padėkoti visoms valstybėms narėms, kurios sutiko uh, pri, kurios sutiko priimti tuos išlaipintus migrantus. Tai yra Vokietija, Prancūzija, Portugalija, Niderlandai, Rumunija, Slovenija, Airija, Italija. Visos šios šalis taip pat pademonstravo solidarumą labai konkrečiu būdu. Tačiau ES mes negalime ir toliau pasitikėti tokiais atsitiktiniais neorganizuotais sprendimais, kai kalbam apie migrantų prieimimą jų išlaipinimą. Vakar lankiausi Italijoje ir kalbėjausi su premjeru Konti ir Salviniu ir mūsų diskusija buvo gana konstruktyvi. Mes tikrai sieksime sukurti tikrą europietišką solidarumo mechanizmą. Mes tik Europos mastu galime susidoroti su šiuo iššūkiu. Situacija dabar jau tą aiškiai įrodo. Nelegalių, nelegalios migracijos mastai šiandien yra nepalyginamai mažesni negu prieš 3 metus ir 80 procentų mažesni negu praėjusiais metais. Bet politinė problema, kuri iš to daroma, atrodo, yra dar didesnė. Atverkim akis. Mes nesame jokioje pabėgėlių krizėje daugiau. Nors kai kurie vis dar bando taip atvaizduoti situaciją. Ir mes mėginame sumažinti nelegalios migracijos srautus per Europą, bet turime suvokti, kad tam tikra dalis migrantų vis tiek atvyks į Europą, nors netokiais dideliais mastais kaip anksčiau. Ir tai yra dalykas, su kuriuo mes niekaip negalime kovoti, bet mes negalime leisti, kad tai taptų nevaldomų procesų, o taip bus, jeigu valstybės veiks pavieniui. Mes turime sukurti nuspėjamą ir tvarų mechanizmą. Tai Europai yra būtinas dalykas. Europa turi tą padaryti tam, kad išlaikytų savo moralinę, moralinį egzaminą, kad prisimtų moralinę ir žmogiškąją pareigą. Mes turime sukurti tvarę ir teisingą prieglopščio sistemą. Tokia yra mūsų bendrosios Europos prieglopščio politikos reformos esmė. Komisija Siekdama to, nori bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir sukurti laikinuosius sprendimus, kurie mums leis solidarizuotis su tomis valstybėmis, kurios patiria didžiausią spaudimą migracijos srityje ir leis mums sukurti veiksmingą sistemą. Tie laikini sprendimai bus tarsi tiltas tarp dabartinės situacijos ir naujo Dublino reglamento veikimo. Tikiuosi, kad mums tą padaryti pavyks. Mes priėmėme reikalingus sprendimus ir dabar atėjo laikas užbaigti ES prieglopščio sistemos reformą. Dabar yra laikas vyriausybėms prisijimti atsakomybę taryboje ir nustoti kaltinti komisiją dėl to, ko ji nepadarė. Nes komisija savo veiksmus atliko. Aš tikiuosi, kad parlamentas mus parems. Aš taip pat norėčiau padėkoti parlamentui prieš baigdamas už tai, kad parlamentas mus rėmė visus savo kadencijo, visą šios kadencijos laikotarpį. Mes tikrai pasistengėme ir pateikėme rezultatų, nors žinoma, ateityje galime pasiekti ir daugiau ir laiko dabar jau nebeturime, turime tik tai tris mėnesius užbaigti savo darbus, taigi darykime tai, vykdykime savo pareigą ir užbaigime tai, ką esame pradėję. Ačiū. You, I... Dėkoju, komisarė. Kolegos, prieš pradedant diskusiją pasakysiu, kad pirmojoje pirmojų diskusijos etapu mėlynosios kortelės procedūros mes netaikysim. Ir žinau, kad yra daug žmonių, kurie nori pasisakyti pagal spontaniško pasisakymo procedūrą, taigi stenkimės neužtemti laiko. Dabar kalbės ponas Dies Demera, EPP frakcijos vardu. Ačiū. Pirmininkė. Uh, Krizė viduržėmio jūros regione privedė prie to, kad mes dabar susirūpinome dėl šių problemų. Bet visiškai aišku, kad migracijos politikoje yra didelių struktūrinių problemų. 2016 metais komisija pateikė įvairių pasiūlymų dėl bendrosios prieglopšio politikos reformos. Tačiau tie visi sprendimai dar kol kas nėra iki galo priimti, taigi mums trūksta ir ryšto, ir solidarumo. Eurodakas, Europos prieglopščio agentūra yra tos priemonės, kurios galėtų būti pažanga, galėtų reikšti pažangą, jeigu mes susivienytume ir jeigu veiktume politiškai vieningai. Komisija jau yra pateikusi pasiūlymus prieš du metus, o vis dar nėra susitarimo tarp valstybių narių. Todėl taryba ir negalėjo uh, nuspręsti dėl mandato, dėl diskusijos su parlamentu pradžios ir taip toliau. Šita krizė 2015 metais e, suteikė daug impulsų bendradarbiauti su Afrika, pateikti investicijų planą Afrikai ir taip toliau. Mes ir ateityje numatome, kad pagalba Afrikos šalims galėtų didėti iki 10 milijardų eurų. Mes pasirašėme paktą su jungtinėmis tautomis, uh, Bet to nepakanka ir toliau turime laikyti solidarumo idėjos, geriau reglamentuoti šitą situaciją ir padėti žmonėms, kurie bėga nuo teroro, nuo karo, nuo klimato kaitos padarinių ir neleisti, kad e, nusikaltėlių tinklai išnaudotų šių žmonių situaciją, o žmonės žūtų. Turime gintis nuo egoistinių valstybių narių politikų turime gintis nuo trumparegiškos politikos. Tai būtų mūsų, toks būtų, turi būti mūsų ateities planas. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Toliau kalbės pona Fajon. Socialdemokratų frakcijos vardu. Kolegiai, neenotna europska imigracijska. Človečiai, več ljudi, ki. Mūsų politika yra labai suskaldyta ir mes žmonės paverčiam kažkokiais statistais, juos tiesiog dehumanizuojame tokiu būdu. Kiek tragiškų istorijų jau yra buvę. Šita paskutinė, kurią jūs minėjote, 49 žmonės negalėjo išsilaipinti tris savaitės ir turėjo plaukioti viduržėmio jūros pakrantėmis, nes nebuvo, įlei, nebuvo įleidžiami jokią šalį ir Sea-Watch organizacija taip pat negalėjo jų pasiekti. Gerai dar, kad bent jie galėjo apsisaugoti nuo audrų, nes buvo įleisti arčiau pakrantės. Slovenija buvo viena iš šalių, mano šalis viena iš šalių, kuri įsileido tuos, sutiko įsileisti tuos migrantus. Šitą situaciją dar kartą rodo, kad mums reikia bendro požiūrio sprendžiant pabėgėlių ir humanitarinės krizės. Bet kada mes turėsim tokį bendrą požiūrį ir bendrą sistemą? Mums reikia tokios sistemos, kuri būtų aukščiau negu atskirų valstybių narių interesai. Mums reikia prieglopšio sistemos, kuri būtų ilgalaikė, Mes parlamente prieš du metus jau svarstėme tokios reformos galimybės ir pritarėme jai. Bet dabar atsakomybė tenka tarybai, kuri vis dar nepriima sprendimų. Kiek dar žmonių turės žūti, kiek dar žmonių turės patirti kančias tam, kad mes imtumėmės veiksmų ir kad mūsų idėjos dėl solidarumo ir humaniškumo galų gale tap, taps realybę. Ačiū. Toliau pusantros minutės kalbės kon, Ponė Stevens. Pirmininkė, mėly kolegos, nugrimstame vėl į prisiminimus. Noriu priminti, ką sakė e, praėjusią vasarą liberal frakcijos vadovas Ferhofstatas apie būtinybę reformuoti Europos, e, Europos e, prieglopšio migracijos taisyklės. Tuo metu bandėme susidoroti su e, migrantų krize. Ferhofstatas e, pasakė už tai, kad Afrikoje būtų e, kūrimi pabėgėlių prieimimo centrai, kuriuose būtų atrenkami tie migrantai, kurie galėtų patekti į ES. Visame pasaulyje yra 60 milijonų pabėgėlių, visų Europa negali priimti, todėl reikia nustatyti maksimalę priimamų migrantų ribą. Tačiau kol Europos parlamentas, kaip ir kolega Ferhofštatas bandys spręsti migracijos problemas vadovaudamasis atvirų sienų koncepcija, mes e, visuomet susidursime su tarybos pasipriešinimu. Parlamentas e, teikia idiotiškus ir neįgyvendinamus pasiūlymus, o po to stebisi, kad valstybės narės joms, nepri, joms nepritarė. Ši kadencija baigėsi labai daug e, su prieglopščių susijusių klausimų yra patekę į aklavietę, todėl reikia grįžti į tikrovę, nusileisti ant žemės, daugiausiai dėmesio skirti išorės sienų apsaugai ir teikti tinkamą paramą valstybėms narėms. Ačiū uždėmesi. Ačiū liberalų demokratų frakcijos vardu, ponia Vikstram, dvi pusę minutės kalbėsiu. Ačiū, pana pirmininkė, prieš pusantrų metų Europos parlamentas dviejų trečdalių balsų daugumą pritarė pragmatiniai Dublino reglamento reformai. Tai buvo labai sėtingas darbas ir mes sugebėjome apjungti penkerių frakcijų pastangas ir patvirtinti rezoliuciją, kurioje pabrėžiama būtinybė siekti tikro europinio kompromiso balsavome už pasiūlymą, kuriuo būtų užtikrintas solidarumas tarp valstybių narių, kai valst, kiekviena valstybė narė įneštų tinkamą indėlį. E, taisant dabartinės sistemos klaidas pagerinome komisijos pasiūlymą, numatydami galimybę e, registruoti ir e, patikrinti prieglopšio prašytojus jų patikimumą nedelsiant ir tinkamai pasidalinti atsakomybę tarp visų valstybių narių. Mūsų rezoliucijos tekstu e, prieglopščio prašytojai būtų skatinami bendradarbiauti su valios institucijomis, o ne atsiduoti nelegalių, į nelegalių gabentojų rankas. Tokiu būdu, manau, mes būtume apsaugoję visus, kurie pasiekė mūsų pakrantės ir e, kurie siekia e, saugumo, tie, kurie netitinka nustatytų kriterijų, būtų išsiusti atgal. Mes, Europos parlamentas, savo namų darbus atlikome. Ką tuo tarpu padarė valstybės narės? Jos e, užsikasi vis giliau į apkasus. Jos atrodo yra susirūpinusios tik tai savo pačių interesais ir ne viena nepasirengusi ieškoti kompromisų. Raginu komisijos narį Avromopulą pagaliau atsimerkti. E, migrantų srautai yra patys mažiausi e, šiuo metu ir e, tik nedaugelis pasiekia mūsų krantus, jais turime tinkamai pasirūpinti, padaryti tą bendrai. Seminarių pastangų rezultatas dabar yra toks, kad atvira jūroje plaukiantis asmenys, kuriuos reikia išgelbėti, turi laukti ištisas savaitės, kol bus priimami sprendimai tarp valstybėse narėse ir žlugus kiekvienam tokiam sprendimui kartelė nuleidžiama kuo žemiau. Patikėkite, atpildo diena išauš ir turėsime visi savęs paklausti, kodėl leidome e, tam atsitikti. Ir niekas negali aiškiai atsakyti į šį klausimą. Tačiau mes puikiai žinome, kad sugebėjome parengti sistemas viskam, kurios būtų taikomas viskam išskyrus e, e, gyvas būtybės. Tai e, pribrendo laikas ir jomis pasirūpinti. Ačiū žaliuoju frakcijos vardu, dvi minutės kalbės Mišel Lambert. Noir. Naktį viskas atrodo juoda. Man buvo labai baisu, tačiau vis dėlto įlipau į tą laivą. Žmonės verkė reikia, aš maniau, kad e, aš pats jau buvau miręs. Tai yra vieno išsigelbėjusio migranto liūdėjimas. Kiekvieną dieną šalia Europos sienų žmonės žūsta vien tik todėl, kad jie nori pabėgti iš pragaro. Nuo 14 metų vyksta šitie dalykai. Europa, aišku, negali priimti visų kenčiančių, tačiau Europa turi padėti tiems, e, kurie e, siekia jos pagalbos taip pat turi kovoti su migracijos priežastimis. Europos Sąjunga, e, kuri save laiko žmogaus teisų gynimo lyderė pasaulyje, vis dėlto e, jinai tarėsi su tokiams valstybėmis kaip Turkija ar, ar, ar Libija e, šioje valstybėje ginkluotos grupuotės, kurios save vadina pakrančių apsaugos E, pareigūnais iš tikrųjų žinome, kuo e, užsijima. Austrijos vidaus reikalų ministras siekia, kad e, nebūtų daugiau prieglapščio prašymų teikiama ES. Jisai yra kraštutinės dešinės atstovas ir jūs, ponė ministrė, sakėte, jog uh, Migracijos politika rodo mūsų veiksmų sėkmę, todėl kad migrantų skaičius sumažėjo. Tačiau, mažindami tą skaičių, mes susitarėme, darome susitarimus su tokiais režimais, kurie pažeidžia mūsų vertybės. Kai kurios valstybės, tokios kaip Vengrija, migraciją kriminalizuoja, tačiau yra ir kitų valstybių, kurios padeda spręsti šitas problemas. Parlamentas ponios Vikstrom e, dėka priėmė tokią poziciją, kuri e, priešinasi populizmui ir supaprastinimui šitų e, problemų. Reikia tobulinti Dublino sistemą, Europa gali daryti daugiau ir privalo tai daryti, jeigu Europa nenori atsisakyti savo vertybių, tai e, jinai tikrai privalo daryti daugiau ir daryti geriau. Dėkuoju. GUE frakcijos vardu, ponė Ernst. Dėkuoju, komisarė. Ačiū už pasisakymą. Bet aš noriu paklausti, ką taryba mums nori šiandien pasakyti, apie ką ji nori kalbėti. Jūs norit kalbėti apie tos 40 tūkstančių žmonių, kurie žuvo prie ES išorės sienų per pastarosius penkerius metus. Nu, apie ką dar norit? Norit kalbėti apie vaikus, kurie dingo, apie tūkstančius vaikų, kurie keliauja tais nesaugiais migracijos maršrutais ir dingo keliaudami tais keliais. Norit kalbėti apie išpravartautas moteris Libijos kalėjimuose. Ar norit apie tai kalbėti? Kreipiuosi į tarybą. To, šį atsakymą iš jūsų norėčiau išgirsti. Jūs jau metų metais blokuojate progresyvus parlamento pasiūlymus, komisijos pasiūlymus, kuriems pritarė parlamentas dviejų trešdalių balsų daugumą. Čia kalbu ne tik apie Dublino reglamentą, yra ir daugiau tokių klausimų. Jūs blokuojate progresyvę, pažangę prieglopščio politiką. Ir jūs esate kalti dėl žuvusių prie mūsų išorės sienų. Man gėda už jūs, man atrodo, kad taryboje apskritai jūs nesuvokėte, kas yra žmonių, žmogaus teisės. The... Dėkoju. Toliau pusantros minutės kalbės ponia Ferrara. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Praėjus ne vieneriems metams siekiant e, patobulinti Dublino sistemą, mes matome, kad nacionalinis egoizmas vėl triumfuoja ir kol kas uh, dar nepavyksta sukurti solidarumo, solidarumą įtvirtinančios e, sistemos, e, taip kaip numato sutarties atitinkami punktai. Mes e, manome, kad 49 milijardai eurų per metus yra reikalingi spręsti šitoms problemoms. Tai apima ir Dublino reformą, ir išsiuntimus, ir kitus aspektus. Migrantai yra dažniausiai bėgantis nuo karų ir persekiojimo e, žmonės. Mes e, turime elgtis pagal sutartis, turime siekti solidarumo ir bendradarbiavimo, tačiau turime e, taip pat atsisakyti neokolistinės politikos, kadangi tokia politika silpnina Afrikos kontinentą ir prisideda prie migracijos priežasčių. Kalbama apie tai, kad e, turėtume priimti kvalifikuotus e, migrantus, tačiau mes turime padėti kylančiams, e, besvystančiams valstybėms tik tuomet e, bus visiems naudinga. Dėkoju. Ponas Degraf, ENF frakcijos vardu. Pirmininkė taryba ir e, komisija gyrėsi mažėjančiais migracijos mastais, tačiau uh, Reikia aiškiai pasakyti, kad tokius rezultatus turime dėl e, korupcijos Libijoje, kur išvaistomi milijardiniai e, Europos mokesčių mokėtojų pinigai ir Turkijos santažo, šantažo. <clears throat> E, to rezultatą turime taip pat ir dėl nelegaliai pabėgėlius gabenančių nevyriausybinio organizacijų veiklos, kurią aiškiai smerkė e, Salvinis. Net ir pati Angela Merkel prieš kurį laiką pripažino, kad e, sustrimas su Turkija visiškai neveikia. Milijardinės lėšos švaistamos šiais problemai spręsti, todėl mes turime ieškoti kitų patriotinių sprendimų. Niderlanduose e, patriotai seniai ragina uždaryti sienas ne tik ES, tačiau ir valstybių narių <clears throat> sienas. Taip pat reikia <clears throat> išsiųsti atgal mūsų, ties mūsų pakrantėmis e, sulaikomus migrantus ir tai reiškia pasakyti, kad Europos pakrančio apsaugos tarnyba to nepadarys. Todėl ES valstybės narės turi pačios pasirūpinti savo saugumu. Komisija ir taryba turi baigti švaistyti pinigus ir palaikyti Italiją, Lenkiją ir Vengriją. Jos turi tapti pavyzdžių kitoms ES šalims. Neprisijungusiųjų vardu kalbės ponas Epitidėjus. Dėkuoju, pirmininkė. Mm Aišku, kad valstybės, kai kurios valstybės susiduria su didesniu, didesniu spaudimu, spaudimu dėl migracijos ir negali priimti visų migrantų. Ispanija, Italija, Graikija yra tos valstybės, kuriuoms tenka ypatingai didelė našta. Ir mes žinom, kokiomis sunkiomis sąlygomis pabėgėliams tenka gyventi tose šalise. Tai yra tikrai iššūkis mūsų žmogiškumui. Dabar ES mėgina mus įtikinti, kad galima išspręsti problemą pakeičiant vieną kitą Europos prieglopščių sistemą, sistemos elementą, pavyzdžiui, Dublino reglamentą. Bet mes nieko nepakeisime ir nepasieksime to rezultato, kokio norime, dėl to, kad niekas netaikys tų naujų taisyklių. Nė viena šalis nenori ir negali to pritaikyti. Tai liks tušti popieriai priimanti šalis turės patikrinti, ar žmogus turi teisę pasilikti šalyje, o kaip paskui viskas vyks, kas išdalins tuos migrantus, kas juos nugabens į tą šalis, kuriuoms jie yra priskirti. Greičiausiai žmonės pasiliks ten, kur kur atvyko į tą toje šalyje, į kurią atvyko. Ir, žinoma, didžiausia našta čia teks Graikijai, nes ji patiria didžiausią spaudimą valstybės narės iš tikrųjų turi bendradarbiauti tam, kad išspręstų šią problemą, bet kol kas to nevyksta. Ačiū. Dėkoju. Toliau pasisakys kiti kolegos, ne savo vardu dabar ponia Focenberg Vrionidį. Dėkoju pirmininkė, kolegės, kolegos. Žinome, kad migracija yra didelė problema ir tai yra Europoje didžiausias iššūkis. Kalbėkime tiesiai, Komisija jau daug nuveikė ir mes, kaip parlamentas, priėmėme reikalingus sprendimus. Bet Dublino susitarimas, Dublino reglamentas dar niekaip neranda pritarimo valstybėse narėse. Atsakomybė, tiesiog niekas nenori prisimti atsakomybės taryboje dėl to. Artimiausių rinkimo metu mes turime parodyti, kad solidarumas yra svarbus dalykas ir kad valstybės narės turi teisingai pasidalinti naštą kuri tenka dabar tik tai kai kurioms valstybėms. Šį klausimą reikia spręsti efektyviai. Parlamentas ir komisija tikrai viską padarė. Netu, ir taryba turi prisimti atsakomybę. Tuo tarpu tai, kas vyksta dabar, tai tik tai masalas populistams. Mes žinom, kad Graikija, iš kurios aš esu kilusi, dėl savo geografinės padėties, uh, yra šalis, kurioje daugiausia atvyksta, į kurią daugiausia atvyksta migrantų nuo 2015 metų. Ir pas mus padėtis tikrai yra įtempta ir čia niekas nepasikeitė pastaraisiais metais. Mes esam pirmoji šalis, kuri parodė didžiausią solidarumą migrantams Europoje. Mes norime išlaikyti tą solidarumą ir ateityje. Ir kalbėsime apie tai ir būsimos rinkimų kampanijos metu ir visada ateityje. Ačiū. Dėl to, kad nėra laiko, mes neleidžiame šiuo metu mėlynosios kortelės procedūros ir atsiprašau pono Karverio, nes e, spontaniškų pasisakymų procedūra irgi jau yra baigta. Toliau ponia Valenciano. Na, aš kreipiuosi į Rumuniją kaip pirmininkaujančią valstybę. Manau, kad e, jūs e, esate ES dabar paskutinis šansas. Tai E, manau, kad jūs turite iš tikrųjų realių galimybių pakeisti padėtį, nes vargu ar galėsite e, blogiau spręsti šitos dalykus, negu kad sprendė pirminkausia Austrija. Europos parlamentas turi suvaidinti savo vaidmenį, atlikti savo e, darbą, spręsdamas migracijos humanitarinės krizės keliamas problemas Viduržėmio jūroje ir Afrikoje. Valstybių narių vyriausybės dažnai trukdo bendro sprendimo prieimimui, stabdo tą procesą. Čia galime pasakyti, jog Europos parlamente viskas yra daroma, kad tos problemos būtų sprendžiamas, tačiau taryboje tie dalykai stringa. E, ir čia prisidengiama tam tikrais techniniais e, aspektais. Dabar matome, kad 49 žmonės negalėjo, migrantai negalėjo išsilaipinti net kelias savaitės. Taip yra dėl tarybos e, kalties. Todėl turime kreiptis į vyriausybės. Aš norėčiau pabrėžti, jog e, šiame parlamente yra 27 valstybių atstovai. Šis parlamentas e, turėtų. Šis parlamentas priemė tinkamą sprendimą, tačiau ką darote jūs, tarybos atstovai? Dėkuoju, kolegos, e, labai Mažai turime laiko, todėl norėčiau, kad laikydomės kalbėjimo laiko. Ponas Hala Aho. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Po daugeliu metų darbo ir pastangų mes vis dar neišsprendžiame migracijos problemų. Todėl, kad tai, ko siekia parlamentas, yra nerealistiška. E, Europiečiai nenori blogų sprendimų. Bendra mūsų sistema turi remti solidarumu ir naštos pasidalymu. Daugelis europiečių nori, kad migracija būtų ne tik tai tinkamai valdoma, bet kad apskritai būtų mažiau e, imigracijos. Todėl, kad pastaraisiais metais pamatėme, jog šitie procesai daro žalą mūsų visuomenėms. Sumažintas migracijos lygmuo turi būti tinkamo sprendimo e, dalis. Aš tikiuosi, kad e, busimasis parlamentas pasieks to, ko e, europiečiai iš tikrųjų nori. Dėkuoju, ponė Intveld, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ką mes pasakytume, jeigu 2000 žmonių žūtų bandydami įveikti pono Trumpo sieną. Tuomet mes sakytume, kad tai yra labai grubus žmogaus teisų pažeidimas. Tačiau e, pirmininkaujantį valstybę sako, kad padėtis labai pagerėjo, migrantų skaičiai smarkiai sumažėjo, tačiau ponė pirmininkė, pernai apie 2000 žmonių žuvo plaukdami per e, viduržemio jūrą. Mes e, Labai kritikuojame Trumpo kvailą sieną, tačiau ES tvirtovė taip pat yra tokios sienos ekvivalentas, nes jūs, e, būtent taryba, statote tokią sieną, jūs statote tokią e, tvirtovę. Taryba naudojasi Europos tvirtovės idėja populistiniais tikslais politinėje diskusijoje. Ir E, dabar ES išleidžia milijardus e, tokios tvirtovės statybai, milijardus moka įvairioms valstybėms, įvairiems nedemokratiniams režimams. Čia kalba sukasi ne tik tai apie tarybą, komisiją ar parlamentą. Čia kalba sukasi taip pat ir apie vietinės valdžios institucijas. Kai kurios iš jų aukojasi ir priima e, migrantus. E, Reikėtų jums pasimokyti iš jų e, žmogiškumo e, prieglopšio srityje. Reikia, kad pasibaigtų tie politiniai žaidimai. Aš e, norėčiau pakviesti komisiją dėti ryštingų pastangų, kad bendra prieglopščio sistema būtų e, sukurta. Ir aišku, e, e, gražinimo direktyvos peržiūra yra visiškai nereikalingas dalykas. Tai yra tik tai politiniai tarybos žaidimai. Europos piliečiai tikisi, kad e, prieglopščio politikos dokumentų rinkinys bus galų galia gyvendintas. Vokietija gali tai padaryti ir tai įrodė, tad jūs taip pat e, savo raštu viską padaryti, ką reikia. Dėkoju, pane Lambert. Viena minutė. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pakomentuoti skaičius. 65 milijonai buvo minėti prieš tai. Tai yra žmonės, kurie išsikraustė iš savo gyvenamų vietų. Jie daugiausia turėjo išvykti iš savo šalių arba pasiliko juose, bet išsikėlė gyventi į kitas vietas. Tai ne tas pats, kas pabėgėliai, bet mes turime pripažinti ir tai, kad šie skaičiai atsiranda dėl to, kad vyrauja kariniai konfliktai, dėl to, kad kinta klimatas, uh, Ir aš žinau, kad tikrai yra tokių, kurie nori, kad ES imtųsi klimato kaitos problemų, nes būtent jos priverčia labai daug žmonių palikti savo gyvenamas vietas. Yra labai daug ES skirtingų politikų, kur mums reikia daugiau veiksmų, nes jos susiję su migracijos politika. Tai yra ir vystimosi politika, ir kitos rytis. Norėčiau paklausti tarybos, ar taryba mano, kad mūsų politika yra subalansuota, kai mes nekreipiam dėmesio į tai, kaip žmonių teisės yra pažeidinėjamos Turkijoje ir Libijoje, ir kaip nieko nedarome perkeliant žmonės, ir kai ne, nieko nedarome tam, kad antrinis judėjimas būtų kažkaip reglamentuotas. Valstybės narės nenori vykdyti Europos prieglopščio politikos taip, kaip ji turėtų būti vykdoma. Ir mes turime dabar įvertinti tai, kaip mes veikiame ir pasistengti dirbti geriau. Ačiū. Toliau, ponė Spinėlė. Vis atsakome, kad ES remiasi teisė, neteisybė. Migracijos klausimų nesame tikra sąjunga ir pažeidžiame tarptautinę teisę. Taryba mini e, tokius reglamentus, kurie yra susiję su saugumo užtikrinimu, su išsiuntimu, su e, priekšio politikos eksternalizavimu. Visa tai yra palaidojama. E, kol kas taryba nieko nepasiūlė Dublino 4 klausimo. Taip pat e, kiti klausimai susiję su perkelimu migrantų nejuda iš e, vietos. E, yra sudaromi, sudaromas ad hoc sutartis e, su e, įvairiomis valstybėmis, remiantis Dublino 3 nuostatomis, tariamasi su Libijos režimu, kur yra mirties stovyklos. Manau, kad tai, ką daro taryba, yra smerktina, to turėtų užsiimti teismas. E, komisarai Avramopulas nori pasakyti, būtent dabar yra laikas veikti. Dėkoju. Ačiū, ponė. Ponas Lambersas citavo e, žmonių pasakymus, kurie lipa į lavus, kad ištrūktų iš pragaro. Pana Lambertsai jau nėra salėje, gerai. Tačiau, ponė Lambertsai, ar e, tie žodžiai e, taikomi taip pat ir migrantams, kurie Prancūzijoje e, esą gyvena, lipa į Vilkikus, kad per Lamanšą persikeltų į Junktinę karalystę. Nuo ko jie bėga, e, iš kokio pragaro bando ištrūkti, jie nėra prieglopščio prašytojai. Būtent dėl to mes ir reformuojame Europos prieglopščio ir migracijos politiką. Tačiau Kol mes nenorėsime spręsti migracijos problemų, neįspręsime prieglopščio suteikimo problemų. Mes e, turime turėti galimybę priimti labai griežtus sprendimus dėl e, galinčių atvykti į Europą pabėgėlių skaičius tam, kad valdžios institucijos turėtų jiems pakankamai būsto, darbo, mokyklų, mokytojų, nes e, visa tai, visos šios paslaugos šiuo metu yra nemokamos ir kas vyksta. Valstybės, kurios atvėrė savo sienas, tokias kaip Vokietija, suprato, kad negali priimti e, tokių didžiulių e, srautų migrantų ir bando perkelti dalį e, šios naštos ant kitų šalių, tokių kaip Vengrija ir Lenkija pečiu, jos neturi tam tinkamos infrastruktūros ir kol mes neišspręsime šių konkrečių uh, E, problemų, kol mes neapsaugosime tinkamai savo sienų, kol nenuspręsime, kiek tinkamų būdų ir tvarkingai gali pas mus patekti pabėgėlių. E, šios problemos neįspręsime, taip pat turime e, sugebėti atrinkti tuos asmenys, kurie iš tiesų, kuriems iš tiesų reikia prieglopščio ir net sukti jiems savo nugarų. Taigi turime apsikopti savo kieme pirmiausiai, nes šiuo metu mes e, nieko konkretaus e, nepageriname ir sukamės tik tai aplink savo ašį, kaip tas laivas. E, mums reikėtų stiprios Italijos, ne tik tai Europos kaip tvirtovės. Ponas Salvini, ministras, įgyvendino populistinį sprendimą. Jisai sustabdė tos išsilaipinimus, sustabdė e, įvairių e, e, nusikalstamų grupuočių e, veiksmus, kurie buvo gėdingi. Tai buvo tikroji gėda. E, Europa įsipareigojo e, perkelti 700 e, tūkstančius migrantų Žinome, kad Europos e, valstybių bankų atstovai yra solidarus su e, komisaru Avramopolos, tačiau reikėtų solidarumo e, migracijos srityje. Reikėtų, kad ES padėtų perkelti tuos migrantus, kuriuos dabar perkelia tik tai Italija, nes Italija turi viena pakelti neteisingos e, e, politikos pasiekmes. Išsilaipina tie migrantai ir mes turime jais e, užsiimti. Italijos vyriausybė Kolegos, tai yra viena iš priežasčių, kodėl E, gali nebelikti pasisakymų pagal procedūrą, prašau žodžio, dėl to, kad jūs viršėjate skirtą kalbėjimo laiką. Dabar vieną minutę suteiksiu e, žodį ponui Vulf, kuris galėtų parodyti tinkamą pavyzdį. Ačiū, aš visuomet stengiuosi. ES neturi politikos, kaip kontroliuoti migrantų srautus. Ji tik tai e, bando migrantų skaičių apriboti. Ir teikia tam tikras taksistų paslaugas kriminaliniams gaujoms, kurios nelegaliai gabena migrantus. Jeigu Europos Sąjunga nori, kad visi, e, jeigu ES pasiektų, kad visi prieglošio prašymai būtų svarstami iš ES ribų, tai iškars nukirstų e, tą nelegalių žmonių gabenimo e, gyja ir žmonės nebūtų laivais gabenami į Europos e, Sąjungą prievar, prievartiniams darbams. Mes e, dabar e, tokių asmenų kaip Kurco, Orba, Orbano ir Salvinio pastangomis bandome apsaugoti savo senasias tautas, tie demokratiškai išrinkti žmonės bando užkirsti kelią nelegalių gabentojų veiklai. Be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 Az ember... Mes matome, kad e, dabar iš principo ne pati Europa sprendžia, kas gali e, atvykti į ją iš tų valstybių. Sprendžia tos nusikalstamos e, grupuotės praktiškai. Iki 2050 metų Afrikos gyventojų skaičius padvigubės ir tos migracijos problemos išliks e, ištisais dešimtmečiais ir ateityje. Vienodas migrantų perkelimas, pasidalymas tos naštos taip pat nėra e, panacėja. Jauni e, afrikiečiai vyksta į Europą ir vyks, nes būtent e, E, Europoje ieško geresnio gyvenimo. Europa turi gebėti ginti savo sausumos ir jūrų sienas. Būtent to iš mūsų tikisi Europos e, piliečiai. Mes e, turime eksportuoti pagalbą, tačiau neturime importuoti problemų. Turime geriau padėti Afrikos valstybėms. Pone Šlein, aš E, norėčiau, kad e, taryba atsiprašytų tų 49 žmonių, kurie negalėjo išsilaipinti apie 20 e, dienų. Sakome, jog migracijos rautai sumažėjo, tačiau jeigu tik toks buvo jūsų tikslas, tai koks bus kitas jūsų tikslas, ką darysite ateityje, Galbūt šaudysite į tuos laivus, kad e, neišsilaipintų tie e, migrantai ir toliau pažydinėsite tarptautinę teisę ir toliau žengsite atgal. 15 metais buvo perkelta virš 100 tūkstančių migrantų, pernai 30 tūkstančių, o dabar reikėjo 20 dienų nuspręsti, kur gali išsilaipinti 49 e, migrantai. Mums reikia struktūrinių reformų. E, Du trečdaliai parlamento narių pasisakė už Dublino reformą. Ta reforma numato teisingą naštos pasidalymą, kiekviena valstybė turi prisimti įsipareigojimus dėl perkelimo. Vyriausybės turi atlikti savo vaidmenį, nes antrai būtent vyriausybės turės paaiškinti e, Europos piliečiams, kodėl dėl e, šių valstybių egoizmo e, E, visi tie sprendimai lieka stalčiuose. Taip pat ponui Bargėcijo noriu e, pasakyti, jog jūs šitais klausimais balsavote prieš, o kai balsavote dėl Dublino reformos, tai susilaikėte. Pane Winberg, vieną minutę. Fru talman, det talas mycket om reform. Dėkuoju. Parlamente kalbame labai dažnai apie regl Dublino reglamento reforma. Tas e, numatomas e, mechanizmas neva labai pagerins padėtį, tačiau iš tikrųjų taip e, nebus, nes solidarumo įpiršti iš viršaus negalima. Tai turi būti savanoriškas dalykas. ES nepavyks E, numatyti čia priverstinių kvotų valstybėms ir nepavyks įpiršti to e, solidarumo. ES yra susiskaldžiusi. Iki šiol visi sprendimai imigracijos e, srityje nebuvo tvarūs. Tuo tarpu, norint išspręsti tas problemas iš esmės, reikia tvarių sprendimų, o ne tik tai politiškai korektiškų dalykų. Visų pirma, reikia prasmingų reformų. Dėkoju, ponė. Jeigu jūs norite pasakyti dėl darbo tvarkos, tai e, prašom. Pirmininkė, labai paprastas dalykas Aš reikalauju minimalaus parlamentinio mandagumo. Ponas Borgecijo, jis labai smarkiai peržengė savo kalbėjimo laiką, jis dar čia pyksta, keikiasi, švaistosi stipriais žodžiais, tai nemandagu. Pirmininkė, tikrai jūs, su jumis sutinku, aš tenkiuosi kažkaip subalansuoti šitą diskusiją, bet ji tikrai labai emocionali, jūs visiškai teisi. Toliau kalbės ponas Urtasun. Pone, ponas. Ponas Urtasun. Dėkoju, pirmininkė. Kalbant apie migraciją, mes nuolat susidurime su žmogaus teisų pažeidimais. Mes neturim sklandžios nuseklios pabėgėlių politikos Europoje. Nuolatos reikalaujama stabdyti, tobulinti Dublino reformą, Dublino reglamentą ir mes negalim tęsti toliau savo politikos toliau taip kaip lygi šiol. Labai mane jaudina ir e, nevyriausybinio organizacijų gelbstinčių žmonės jūroje laivų kriminalizavimas. Jie išgelbsti vaikų, žmonių gyvybės ir yra už tai baudžiami. Taip pat tas lai, to laivo istorija, kuris buvo sulaikytas e, Barcelonos uoste. Niekas negalėjo tų žmonių išgelbėti, nes neva nebuvo laikomasi kažkokiu tai nuostatu. Mes turime laikytis dabar esančio Dublino reglamento, kad bent jau išvengtume humanitarinių krizių kaip ši. Ačiū. Toliau, ponas, ponas Benicas Vaga, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Tai, ką čia daro taryba, negalima pavadinti uh, migracijos ir prieglopšio politiką. Tai tiesiog sienų uždarinėjimas. Tai yra būdas, kaip priversti žmonių, kuo daugiau žmonių žūti, paskesti jūroje. Aš ir mano frakcijos dalis lankėmės Nigeriją prieš keletą savaičių ir ten um, lankėmės uh, mokymo stovyklose, kur kareiviai yra mokomi kovoti su terorizmu ir sulaikyti migrantus. Kitaip sakant, žmonės, kurie leidžiasi į rizikingą kelionę, gali būti sulaikyti, suimami ir toliau laikomi stovyklose, kurie yra prievartaujami ir su jais nežmoniškai elgiamasi. Tai tikra mafijinė struktūra, kuri yra sukurta išnaudoti žmonėms. Žmonės bėga iš pavojingų šalių, jie turėtų teisę patekti į Europą, tuo tarpu jie sulaikomi Libijoje ir ten yra prievartaujami. Ačiū. Kėlo. Dėkuoju toliau, ponas Lebreton, vieną minutę. Merci, madame la prezidente. Dėkuoju, panė pirmininkė. Kaip jungtinės tautos su Marakešo paktu, Briuselio komisija taip pat e, tiki, kad migracija yra toks dalykas, e, kur, su kuriuo mes turime susitaikyti ir priima tokias priemonės, kurios yra beprasmiškos. Tai yra Dublinas numeris 4, kuris numato privalomų kvotų sistemą perkelimui, antras legalūs migracijos kanalai, e, trečias e, dalykas kontrolė e, pasienyje kurią jau atstatė kai kurios, atkūrė kai kurios valstybės narės. Jokia iš tų priemonių nepasiteisins, bus toks pat fiasko kaip 15 metais, kuomet Junkeris siekė perkelti virš 200 e, tūkstančių migrantų, o valstybės narės priešinosi tam, e, kad apsaugotų savo nacionalinį suverenitetą. Žmonės yra mirtingi ir žmonės e, nenori mirties. Briuselio komisija taip pat yra mirtinga tačiau e, jinai to nežino, nes jeigu eisime tą linkme, tai, kurią nori komisija, tai mūsų tautų nebeliks. Ponas Koelio. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Avramopulos, ponė ministrė. Pastaraisiais metais kasdien būdavo aukų tarp migrantų bandančių e, pasiekti Europos e, Sąjungą. Tačiau dabar e, yra vis mažiau prieglapšio prašymų, tačiau nepaisant to penkios valstybės ir toliau priima virš 65 procentų visų migrantų. mes e, konstatuojame, kad e, vis dėlto ES patiria fiasko ir patiria fiasko be kitako ir gražinimo politikos e, srityje. Mes stiprinome Frontexą, esame pasirengę stiprinti dar labiau šią agentūrą, taip pat sukurti Europos prieglopščio agentūrą. Tačiau valstybės narės, kaip primena ponas Dijas Demera kiša pagalius į ratus. Manos e, tarybo, tarybos atstovės e, norėčiau paklausti, ar taryba pasirinkus išklausyti parlamento nuomonę ir atsižvelgti į, į, į ją. Juk jeigu mes nesprendžiame prieglošio problemų, tai e, blogina mūsų įvaizdį, taip pat prisideda prie populizmo ir nacionalizmo kilimo bei pažeidžia mūsų vertybės. Ponas Niedermüller, vieną minutę. Dėkoju. Migrantų srautai viduržėmio jūroje, jų skaičiai atspindi puikiai susidariusią e, padėtį. Matome, kad nėra kol kas pasirenkta tarybos lygmenių taikyti naująjį Dublino reglamentą. Ir ko gero nepavyks mums e, pasiekti naujojo Dublino reglamento tinkamą gyvendinimo. Galbūt kitos kadencijos e, parlamentas išspręs migrantų perkelimo e, problemas. ponė komisijos narį, ponė tarybos e, atstovę. Jūs e, turėtumėte kol kas siekti laikinų sprendimų, veiksmingų, nes negalėsime daryti tinkamas pažangos. Pirmininkė, dabar norėčiau suteikti žodį ponui Vistisen. Vieną minutę. Ačiū, kiekvienais metais šimtai tūkstančių nelegalių migrantų kerta ES sienas. Susidaro įspūdis, klausantis diskusijų, kad e, tiekiama parama tiek migrantams, tiek e, nelegaliems jų gabentojams. Mes E, taip pat sudaromas įspūdis, kad mes turėtume legalizuoti, e, sudaryti galimybės milijonų žmonių per metus atvykti į Europą. Jie negali integruotis Europoje, todėl Danija yra labai svarbu nedalyvauti tame integracijos procese, kuris e, vyksta Europos parlamente. Nes vienintelė institucija, kuri šią problemą vertina išmintingai, yra taryba, todėl tikimės, kad taryba nepritars komisijos ir parlamento pasiūlymui pasidalinti migracijos naštą, mes turėtume sustabdyti nelegalios migracijos rautus, kol dar Europa e, nenužengia per toli. Pone Guzman, pirmiausiai noriu sakyti, kad Buvo priimtas sprendimas uždaryti sienas, kad migrantai negalėtų patekti, po to buvo e, atgrasimo politika pasirinkta, kad žmonės žūtų viduržėme jūroje, paskui buvo atiduoti į mafijos nelegalių gabentojų rankas. E, tokia politika vadovaujasi ES, o nevyriausybinės organizacijos, kurios nori iškirsti tam kelią, pristatomos kaip nusikalstamos. dabar net ir e, apskritai e, bandoma neleisti migrantams iš Afrikos išvykti. Tai yra nauja kolonializmo politika, kuomet pasirašomi susitarimai su Afrikos šalimis, kuriuose e, Europos lėšomis finansuojami finansuojamos migrantų sulaikymo stovyklos, kuriuose žmonės yra kankinami Sudano diktatoriams, kitiems diktatoriams yra E, teikiama e, finansinė parama, tai yra nepriimtina ir kad socialdemokratai kovoja su tokiais reiškiniais. Zamidimėk dabar kalbės. Pone pirmininkė, mes e, norime grįžti prie to, kas vyko praėjusią savaitę. kuomet 49 migrantai, 3 savaitės, įskaitant 5 vaikus, kentėjo laive, kuriam nebuvo leidžiama prisišvartuoti. Galiausiai šis klausimas buvo išspręstas, tačiau jis išspręstas buvo tik tai tarpusavyje susiskambinus premjerams atskirų valstybių narių. Komisijos narys Avromopolos aiškiai kalbėjo apie tai, kad ES neturėtų būti taip atstovaujama tokiais būdais. Iš tiesų mes norime, kad būtų patvirtintas tvarus mechanizmas grindžiamas mūsų solidarumo vertybėmis. Ir e, tokie atvejai nebūtų nesprendžiami e, atskirai. Matėme, kuomet uh, Mm, tokiamis aplinkybėmis didžiulį spaudimą iš e, didesnių ES valstybių patiria mažosios šalys narės. Su tuo taip pat negalima taikstytis. Reikia šį klausimą aiškiai išspręsti, aiškiai patvirtinant asmenų, kurie neturi teisės atvykti į mūsų šalis gražinimo politiką ir tvarką. Noriu padėkoti komisijos e, nariui Avramopului už jo pasakymus Maltos atžvilgiu, jis pažadėjo Maltą aplankyti artimiausių metų, nekantriai laukiame jo apsilankimo. Ačiū, ponai Morais, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, kadangi greitai artėja kadencijos pabaiga, liko tik e, trys mėnesiai, susidurėme su e, tam e, tikrais jau matytais dalykais, kuomet mažytė šalis Malta. Uh, vėl ir vėl priima pabėgėlius, o komisija skambina vienai valstybei nariai po kitos ir jos atsisako tą e, <clears throat> padaryti e, valstybės narys ir mes visi turime atsakyti savo į klausimą, kaip reikia e, reformuoti Dublino pakeitimą reglamento e, nuostatus, nes priešingų atveju ta gėda vėl pasikartos, kur įvyka su Sea-Watch, 2000 e, žmonių vėl žus, taigi turime e, pasinaudoti dabar atsivėrusių galimybių langų ir noriu kreiptis į pirmininkaujančią Rumuniją, paraginamas pasinaudoti atsivėrusią galimybę ir e, išjudinti šį procesą. Ar turime tris mėnesius laiko? Ačiū. Ponui Radėvui vieną minutę. Ačiū. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, šiandien mes kalbame apie migrantų pabėgėlių krizę viduržėme jūroje. Iš tiesų, e, apie krizę kalbėti negalime, nes migrantų srautai nėra dideli, tačiau esame pa tekę tuo pačiu metu į aklavietę dėl 40 žmonių e, perkelimo. E, e, taip pat reikia spręsti tūkstančių pabėgėlių perkelimo iš Italijos ir Graikijos klausimą, nes nesugebėjome reformuoti priglapšio ir migracijos sistemos, ponios ir ponai. Pirmiausia, turime baigti prieglopšio suteikimo tvarkos reformą tam, kad išspręstume migracijos problemą. Reikia išsiaiškinti, kas už ką yra atsakingas, kas svarsto prieglapščio prašymus, kaip atskirti ekonominius e, migrantus nuo e, pabėgėlių. Nes ši reforma ypatingai svarbi e, pasienio valstybėms Maltai, Graikijai, Bulgarijai ir Italijai. Visos valstybės narės tačiau turi prisimti savo atsakomybės dalį. Ponas Kosta vieną minutę kalbės. Mielos kolegės, mėly kolegos, prieš keletą dienų buvo baigtas tas ciniškas žaidimas su 49 žmonėmis, kuriuos išgelbė nevyriausybinės organizacijos nuo mirties. Sea-Watch ir CI laivai galų gale buvo išlaipinti ir žmonės visiškai traumatizuoti ir išsekę žmonės galėjo išlipti iš tų laivų. Argi tie, tie gelbėtojų laivai, kuriems pagal jūrų teisę priklauso išsilaipinimas saugiame uoste, ar jie bus ir toliau šitaip e, varginami ir ar bus toliau taip elgiamasi su jais. Reikia, kad šalis susivienytų, bent jau kažkokia šalių koalicija atsirastų, kuri ir tos šalis pasidalintų žmonės pagal tam tikrą proporciją. Reikia galų, galų rimtų dėrybų solidarus pasidalymas, apie jį nuolat kalbama ir aš tik taip suprantu solidarę Europą. Europą, Europos Sąjunga turi galų gale parengti e, gelbėjimo jūroje programą tam, kad užbaigtų tas tragiškas istorijas, žučių istorijas viduržėmių jūroje. Ačiū. Toliau vieną minutę kalbės ponas Mandl. Dėkoju pirmininkė, mielos kolegės ir mėly kolegos. Niekur pasaulyje žmonių orumas ir laisvė nėra tokie svarbus kaip Europoje. Tai privedė prie Europos gerovės visuomenės. Tai yra ir mūsų patrauklumo priežastis. Bet kita vertus dėl to mes turime prisimti atsakomybę už tas vertybės, prisimti atsakomybę už žmonės, kurie yra patekę į sudėtingą situaciją. Europa turi pagelbėti silpniausiems priimti juos, padėti, padėti tiems, kuriems tikrai reikia pagalbos ir jokių būdų neremti tų nusikalstamų e, gabentojų struktūrų. Komisijos pasiūlymas kaip tik ir yra toks, kad galima būtų sumažinti mirčių skaičių ir atimti veiklos pagrindą tiems nusikalstamiems, tiem, toms nusikalstamoms struktūroms, kurios gabena žmonės per minėtus maršrutus. Uh, Europa turi rūpintis silpniausiais žmonėmis ir Europa turi leisti legaliai atvykti į ES asmenims, kurie gali, įsi, kurie gali integruotis į ES darbo rinką. Dėkoju. Toliau, ponė Kijendė. Dėkoju. Daugiau negu prieš metus Europos parlamentas e, aptarinėjo Dublino reformą kuri yra inovuojanti, drasi ir besiriaminti solidarumu. Be šitos reformos negalime tikėtis, kad migracijos problemos bus išspręstos. Tol, kol nebus aiškaus nepri... atsakomybės apibrėžimo, kol nebus užtikrinamos e, ir apgintos migrantų teisės, tai e, tokia gėdinga, akva, gėdingas akvarijaus atvejis taps nulatinę praktiką. Turime grįžti prie žmogiškumo. Turime gelbėti gyvybės. Tai yra mūsų pareiga. Užtikrinti, kad pirmame saugiame uoste tie žmonės galėtų išsilaipinti. Ir ateitie turime galvoti apie e, teisę išsilaipinti iškart, apie atsakomybės užtikrinimą. Valstybės turi atsisakyti demagogijos, turi laikytis e, susitarimų ir neseniai Junktinių tautų priimto e, e, migracijos pakto. Dėkuoju. Kolegos, labai daug norčiau pasisakyti per spontaniškus pasisakymus. Kam galėsiu, tam suteiksiu žodį, tiek kiek lais laikas. Ponas Aguilar, tai pirmasis kalbėtojas. Pone pirmininkė, Pone, e, pone tarybos atstovė. Ši diskusija migracijos klausimų yra pakankamai liūdna diskusija. Piliečiai galvoja apie tai, kam tenka atsakomybė dėl tokios e, e padėties. Pasirašyta Lisabonos sutartis, pasirašytas kitos e, e įvairios sutartis, kalba sukasi apie bendrą atsakomybę. E, prieglopščio sistemą, tačiau e, mes matome, kad labai didelė atsakomybė tenka būtent tarybai, kuriant naują prieglopščio sistemą. Problemos turi būti sprendžiamos e, konkrečiai neturi būti kriminalizuojamas nevyriausybinės organizacijos, turi būti laikomas įsipareigojimu. Patomačič, kai kurios e, valstybės e, narės e, labai norėjo įtraukti Afrikos valstybės į šios procesus. E, tačiau šios Afrikos valstybės e, daugumos yra valdomos e, diktatorių arba yra žlugusios valstybės, su jomis visiškai negalima bendradarbiauti, siekiant sustabdinti migrantų srautus. ES todėl turi dvigubai daugiau pastangų dėti, kad apsaugotų savo išorės sienas, sustabdytų nelegalius gabentojus ir sutvarkytų savo migracijos politiką. Tačiau migracijos ir prieglopščio uh, politika tam, kad tinkamai veiktų, e, turi būti aiš, turėti aiškę struktūrą, reikia suskirstyti, atskirti ekonominius migrantus, tikruos pabėgėlius ir įprastus migrantus, kadangi šių grupių poreikiai yra skirtingi, negalime jų vienodai e, traktuoti. Ir būtent šią problemą turime spręsti iš esmės, ponė Vortman žodis. 2019 metai bus labai svarbus. Europos piliečiams turime parodyti, kad galime spręsti problemas. Todėl Europos parlamentas siekia, kad būtų patvirtinti labai tikslingą prieglopščio politiką. Mes, e, ponė Stevens, ne taip kaip ponas Ferovstas ir liberalai, nepasakome už atviras e, sienas. Mes e, pasisakome tiksliau mes pasisakome ne už atviras sienas, bet už solidarumą, mes pasisakome už tai, kad vaikai e, migrantų būtų apsaugojami, kad būtų kovojama su nelegaliais gabentojais, kad būtų laikomasi Dublino reglamento, atskiras valstybės narės pavieniui šios problemos neišspręs, tik visa ES galės tą padaryti. Ir O jūs tuo tarpu bandote pasitelkę e, netikrus, e, netinkamus skaičius e, klaidinti žmonės. Komisija turi imtis aiškių veiksmų ir gyvendinti teikimą pasiūlymą. Ačiū, ponas Solė. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos dešinieji išnaudoja šias temas savo naudai. Mes turime į tai reaguoti. Jiems kartais dar pritarė ir EPP, ir liberalai. Turime kovoti su šitokiamis tendencijomis. Turime izoliuoti ekstremalius dešiniuotus, taip kaip Švedijoje tai buvo padaryta. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas - populizmas. Neteisingi, klaidingi receptai kurių nuolat išgirstame. Apie visą tai reikia kalbėti aiškiais žodžiais, reikia atverti žmonėms akis. Mes daugybę metų kalbam apie Dublino reglamento ir Dublino sistemos reformavimą, jau metų metus nieko kito neveikiame, tik tai reformuojame prieglopščio sistemą, o valstybės narės vis dar negali susitarti. Tai aiškiai rodo, kad mes nesame pakankamai solidarūs, mes neturime pakankamai geros valios pasidalinti naštą ir tai tapo ES charakteringų bruožų. Aš noriu pasakyti, kad stabdykime populizmą ir atlikime teisingą politiką. Dėkoju, pirmininkė. Keturi metai praėjo nuo migracijos krizės pradžios. Mes vis dar kalbame apie tai, kiek atvyko pabėgėlių, kiek migrantų, kiek šalis galėtų jų priimti. Mes kalbam tik apie tų žmonių teisę pateikti prieglopšio prašymus, nekalbam apie jų visišką integravimą ar pasilikimą toje šalyje. Argi mums neturėtų būti gėda? Mes sakome, kad solidarumas tai yra padėti žmonėms, išsidalinti juos. Bet ką reiškia tikrasis solidarumas? Ar, argi solidarumas tai tik pinigai, ar solidarumas tai pastatyti stovyklas, Žinoma, kad egzistuoja antrinis migran, migravimas, antrinis judėjimas ir jis visada bus tol, kol mūsų durys bus uždarytos. Labai nemalonu išgirsti žodžius nelegali migracija, nelegalus migrantai, nelegalu yra prekiauti ginklais, nelegalu yra kariauti. Kodėl mes apie tai nekalbame? Vaikai kenčia, daugybė vaikų žūsta ir kiek dar jų turės žūs, žūti, kol mes galų galę sustabdysime karus, dėl, visų, dėl kurių ir kyla šitas visos problemos. Ačiū, sako pirmininkė, dar daugiau žmonių norėjo pasisakyti šioje diskusijoje, bet mūsų laikas baigėsi, todėl aš suteiksiu žodį komisarui Abramopulos, kad jis pasisakytų ir sureaguotų į čia išsakytus žodžius. Prieš jums pradedam kalbėti, pirmininkė, jūs viena iš pirmųjų paprašėte žodžių iš tiesų, tačiau aš labai atsiprašau, yra tvarka ir aš tikrai suteikčiau jums daugiau, žod... daugiau laiko kalbėjimui ir taip pat žodį jums, jeigu mes turėtume laiko, bet mes to laiko neturime ir aš tikrai negaliu nieko padaryti, tai neįeina į mano kompetenciją. Ačiū. Toliau kalbės komisaras Avramopulos. Dėkoju, pirmininkė. Gerbėmėjai kolegos, aš norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems šioje diskusijoje. Ji vyksta tikrai reikalingų momentų. Ir būtų gerai, jeigu nieko nereikėtų daryti, bet dėja reikia. Jūs dauguma pabrėžė šios diskusijos metu, kad mes dabar prieėjome tokį laiko momentą, kai tai yra paskutinis mūsų šansas kažką padaryti. Taigi reikia sutelkti pastangas, daryti viską, kad galėtume užbaigti šį procesą. Mes kaip komisija prisižadame tikrai daryti viską, kad mūsų tikslas būtų pasiektas. Kalbėtis ir su parlamentu, ir su taryba tam, kad Europos prieglopščio sistemos reforma galų gale būtų laikoma įvykdyta. Ačiū Jums už aiškiai išsakytą paramą mūsų veiklai. Mes tenksimės ir toliau dirbti kartu, bendradarbiauti tam, kad užbaigtume šiuos procesus, kad pabaigtume savo tokį nelengvą darbą. Sofija Jums noriu pasakyti, kad visi jūsų pasiūlymai šioje mūsų politikoje yra nepaprastai vertingi. Aš tikrai labai noriu Jums padėkoti ir pasakyti, kad Jūs labai gerbiu ir Jūsų pasiūlymus tikrai visus priėmėme ir juos atsižvelgėme. Nereikia pamiršti tokio dalyko, kad migracijos srityje visi mūsų veiksmai yra susiję tarpusavyje ir susiję su kitomis politikos sritimis. Taigi visi tos politikos dėlionės akmenėliai turi dėrėti tarpusavyje. Bendros prieglapšio politikos reforma yra būtinas dalykas tam, kad galima būtų užkirsti kelią nelegaliai migracijai, antriniai migracijai, užkirsti kelią piknaudžiavimų sistemą ir paspartinti prieglopšio prašymo procedūrą ir kad ta procedūra vienodai vyktų visoje Europoje. Mes taip pat sutarėme, kad bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis yra būtinas dalykas ne tik siekiant sumažinti migrantų srautus į Europą, bet ypač tam, kad užkirstume kelią nelegaliems gabentojams, kurie iš, šių, iš nelaimės pasidarė verslą. Partnerystė bei sustiprinta bendradarbiavimas su Afrikos partner, šalimis partnerėmis yra vienas iš esminių mūsų darbo varų. Mūsų bendradarbiavimas jau dabar atnešė konkrečių rezultatų. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad visos pakrantės, viduržėmio jūros pakrančių valstybės bus pasirengę vykdyti savo tarptautinės teisės įsipareigojimus. Todėl Labai svarbu kalbėti ir apie gražinimo procedūrą su kilmės šalimis ir su ES valstybėmis. Dar vienas dalykas, ne paskutinis pagal svarbą, turime ir toliau stengtis geriau saugoti, geriau valdyti savo išorės sienas. Mes buvome sutarę dėl dešimties tūkstančių e, Europos sienos apsaugos pareigūnų kad jų skaičius būtų padidintas iki 10 tūkstančių. Toks planas yra, jis yra pateiktas, bet mums reikia, kad šie pasiūlymai būtų ir priimti. Mes esame beveik pasiruošę tą padaryti. Kolegos turime rengtis ateities iššūkiams. Ateitis yra nenuspėjama. Ir būti tam pasiruošus yra kiekvieno iš mūsų įsipareigojimas Mes turime būti pasirengę priimti greitus sprendimus, spontaniškus sprendimus. Visada tą kartojame, dabar atėjo laikas paversti mūsų žodžius veiksmais. Noriu dar kartą pakartoti. Europa bus vertinama pagal tai, ką ji nuveikė savo piliečiams. Tai, kaip sakė ir Cecilija, mūsų piliečiai iš mūsų tikisi labai daug ir jie tikisi, kad mes tuos pažadus įvykdysime. Todėl aš tikiuosi, kad pavyks įvykdyti savo planą, kad pavyks nugalėti tas dar tebesančias kliūtis ir nesutarimus ir mes galų gale sukursime sistemą, kuri bus tvari ir užtikrins Europai saugią ateitį. Ačiū, sako pirmininkė, o dabar tarybos vardu kalbės ponia, ponia Čijot. Gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, iš tikrųjų padėtis kaip ir buvo pasakyta, yra e, bloga. Valstybės narės nori tokio susitarimo, kuris e, būtų e, stabilus, e, numatomas ir e, suderinamas tartautinę teisę ir kuris užtikrintų e, veiksmingas gražinimo procedūras bei prieglopšio suteikimo e, veiksmingą tvarką. Taryba ir toliau numato dirbti rimdamasi savo ankstesnėmis išvadomis, kuriuose yra sakoma, jog reikia siekti konsensuso susitarimo dėl Dublino e, reglamento, kur yra kalbama apie atsakomybės apibrėžimą ir solidarumą atsižvelgiant į e, e gelbėjimo operacijas. E, Pirmininkaujanti Rumunija e, toliau sieks šitų tikslų, remdamasi pastarojų pagrindų. Jau buvo dėta nemažai pastangų siekiant visiems primtinos sprendimo, tačiau kol kas nebuvo įmanoma mm, pasiekti visiems tinkančio kompromisinio varianto. Kai buvo paaiškinta, absoliučiai akivaizdu, jog susidarimas turi apimti įvairius e, visą apimančios sistemos aspektus. Pirminkaujantį Rumuniją sieks, e, dės pastangas siekdama tokio e, susitarimo. Mes norime tokio susitarimo, kuris e, būtų e, nuspėjamas, suderinamas su tarptautinė e, jūros teisė ir kuris įgalintų mus uh, įgyvendinti veiksmingą prieglapšio ir gražinimo tvarką. Kartu e, su e, komisija ir valstybėmis narimis mes dabar e, išsprendėme tą 49 migrantų problemą. Tai aišku yra laikinas sprendimas. Mes turime siekti kad e, ateityje tokie dalykai nesikartotų ir mes e, ir toliau dėsime pastangas, kurdami bendrą ES e, sistemą, kuri ateityje bus tinkamas sprendimas. Aš manau, kad dėdami pastangas kartu mes žengsime labai svarbių žingsnių siekdami šio tikslo. Dėkoju uždėmesį. Dėkoju kolegoms už e, drausmę šios diskusijos metu. Diskusija šio klausimu baigta. l'ordine del giorno reca le dichiarazioni del consiglio e della commissione analisi della presidenza pagal darbotvarkę dabar yra klausimas dėl austrijos pirmininkavimo taryboje pirmininkavimo apžvalga noriu priminti jog nagrinėjant šį darbotvarkės punktą negalėtume suteikti mėlynosios kortelės klausimams galimybės. Norėčiau e, padėkoti pirmininkausiai Austrijai bendradarbiavim, už bendradarbiavimą su Europos e, parlamentu pirmininkavimo e, metu. Taip pat norėčiau padėkoti už dalyvavimą aukščiausio lygio susitikime su Afrikos atstovais. Ten dalyvavo e, ir ponas Tuskas, tarybos pirmininkas, ir komisijos pirmininkas Junkeris, Austrijos atstovai taip pat. Ir e, aišku, norėčiau už tai taip pat padėkoti ir iš karto suteikiu žodį ponai Kurts. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininkė, gerbiami frakcijų vadovai ir pirmiausiai gerbiami parlamento nariai. Džiaugiuosi vėl galėdamas svečiuotis Europos parlamente ir šiandien pristatyti Austrijos pirmininkavimo rezultatus. Baigėsi intensyvus e, šešių mėnesių pirmininkavimo laikotarpis, mūsų e, darbo programa buvo labai intensyvi, tačiau labai glaudžiai bendravėjome su Europos parlamentu ir e, savo kalbos pradžioje norėčiau padėkoti už tą bendravimą tarp komisijos tarybos ir Europos parlamento per pastarosius šešerius mėnesius ir dėkoju už mūsų pirmininkavimui pareikštą paramą. Pirmininkaudami mes e, visuomet didelę reikšmę teikiame bendrabiavimui su e, Europos parlamentu. Noriu padėkoti Karolinai Edštadler ir Buchner Štraus už tai, kad e, atstovavo Austrijai ir tarybai per šį pirmininkavimą Europos parlamente. Taip pat noriu padėkoti už 161 trilogą kurie vyko ir už tuos 53 pasiektus susitarimus. Dėkoju parlamentui, tarybai ir komisijai taip pat ir už tą pademonstruotą valią siekti kompromisų. Taip pat noriu padėkoti pirmininkavimo e, komandai, pirmiausiai mūsų ambasadoriui Nikai Mašik Briuselėje, Aleksandrui Šalbergui ir e, taip pat mūsų komandoms Briuselėje ir e, Vienoje. Taip pat noriu šiaip padėkoti pirmininkaučiam trejetui, Estijai ir Bulgarijai, bei naudodamasis progą palinkėti pirmininkavimą e, perėmusiai Rumunijai visokiojo pasiekmės per busimuosius šešerius mėnesius. Pons ir ponai, Liepos mėnesį, lankydamas Europos parlamente, pasakiau, kad e, bendromis neturėtume suvokti ES kaip savame suprantamo dalyko ir turėtume dėti pastangas kiekvieną dieną, kad uh, ją padarytume geresnė. Nepaisant to, kad dalykiniais klausimais vyksta sudėtingos diskusijos, aš tuo metu sakiau, kad uh, tikrai atsiras ateityje dalykų daugiau mus vienijančio, o neskiriančio. Ir šiandien norėčiau tą pakartoti. ES nuolat susiduria su uh, iššūkiais, dėl savo sudėtingos struktūros, dėl sudėtingų e, sprendimų prieimimo mechanizmų, kuomet sprendimų prieimimas užtrunka pakankamai ilgai, kartais atrodo neįmanomas, tačiau nepaisant to egzistuoja labai daug dalykų, kurie mus vienyje. E, Egzistuoja daug klausimų, kuriuos galime išspręsti bendromis pastangomis, tai turime jokios alternatyvos šiam bendradarbiavimui, pirmiausia, neturime alternatyvos kompromisų siekiui. Džiaugiuosi tuo, kad per pastarosius šešerius mėnesius kartu su jumis e, sugebėjome pasiekti e, kai kurios kompromisus ir tokiu būdu pastumėti į priekį ES daugelį svarbių sričių. E, šiandieninė proga ir taip pat atsižvelgiant į klausimo mastą norėčiau pradėti nuo breksito ir su juo susijusių iššūkių kuomet Liepos mėnesį perėmėme pirmininkavimą, e, siekime dėti visas pastangas, kad išsaugotume 27 valstybių narių vienybę. Todėl šiandien noriu padėkoti komisijos pirmininkui ir Mišeliui Barnie už tai, kad mums tai pavyko darybų eigoje ir e, šiandien e, išlaikėme tą 27 valstybių narių vienybę, kuri toliau egzistuoja, ES tikrai negali e, turėti jokių priekaištų arba negalima reikšti jokių priekaištų dėl breksito darybų. E, buvo e, paskelbti politiniai pareiškimai dėl būsimų tarpusavio santykių pasiektas laikinas sustarimas, net jeigu e, balsavimas Junktinės kalysės parlamente šiandien po pietų baigsis neigiamai, situacija per artimiausios savaitės ir mėnesius galbūt pablogės. Tikiuosi, kad ir toliau išlaikysime 27 valstybių narių vienybę ir E, derinsime veiksmus tarp parlamento tarybos ir e, komisijos. Austrija ir pasibaigus savo pirmininkavimui dės visas pastangas tam, kad e, ir toliau išlaikytų šią poziciją. Be Brexito mes daugiausia dėmesio skiriame trims temoms - tai yra saugumui ir kovas su nelegalia migracija, E, gerovė ir konkurencingumui. Ir trečioji tema yra kaiminystės politika, nes jeigu norime užtikrinti saugumą Europoje, privalome užtikrinti stabilumą kaiminėse šalise dėl saugumo ir migracijos politikos. Nepaisant E, blokuojančių pozicijų dėl pabėgėlių paskirstimo mums e, pavyko pasiekti pažangos siekiant e, bendrabiavimo su trečiosiomis šalimis, ypač Egiptu, tačiau taip pat ir su kitomis šalimis. Bendrabiavant pavyko užtikrinti, kad pabėgėliai būtų gelbėmi ne tik europinių laivų, juos perkeliant į Europą, tačiau taip pat vis daugiau pabėgėlių imtųsi gelbėti Egipto, Libijos pakrančio apsaugos tarnybos ir gražintų juos iš šiaurės Afriką po išgelbėjimo. Dėl to šiandien 95 e, procentais migrantų Europoje turime mažiau nei 15 metais. Ir svarbiausias, tačiau yra ne tik srautų sumažėjimas, tačiau ir tai, kad mirčių skaičių ženkliai sumažėjo viduržėme jūroje. Šiandien situacija yra tokia, kad centrinis viduržėmė jūros migrantų kelias link Italijos praktiškai yra uždarytas ir per pastarąsias savaitės praktiškai nebeliko į Italiją atvykstančių pabėgėlių. Mums pavyko pasiekti susitarimą e, tarp vidaus reikalų ministrų dėl Frontex įgaliojimo padidinimo, kad Frontex ateitie galėtų glaudžiau bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir atliktų svarbesnį vaidmenį gražinant pabėgėlius. Kalbant apie personalo didinimą, mes ir toliau palaikome visus komisijos pasiūlymus ir juos remsime. Noriu jūs taip pat paraginti pasikalbėti su savo vyriausybėmis, jų e, vadovais, nes kai kuriuos iš jų dar reikia papildomai įtikinti. Kalbant e, apie ginčą dėl pabėgėlių paskirstimo, stengiamės jo toliau nekurstyti, e, patikime naują pasiūlymą dėl e, privalomo e, solidarumo ir noriu padėkoti komisijai už teigiamą mūsų pasiūlymo įvertinimą. Kalbant apie konkurencingumo ir gerovės e, skatinimą, tvaraus, tvarios gerovės stiprinimą, mes daugiausiai dėmesio skiriame tvariam bendrosios rinkos stiprimui. Džiaugiuosi, kad daugumą mūsų pasiūlymų skaitminės bendrosios rinkos ryties susilaukė e, pritarimo, pavyzdžiui, pasiūlymai dėl kibernetinio e, saugumo arba dėl e, transliavimo dažnių direktyvos. Taip pat sprendėme klausimus dėl interneto gigantų apmokestinimo. Galbūt mums pavyko pasiekti tam tikrą perslaužimą E, taryboje sprendimas šioje srityje dar e, nėra galutinis priimtas. Ir dar kartą taip pat naudodamas progą noriu paprašyti jūsų pagalbos, e, siekiant įtikinti valstybės narės, kurios šį pasiūlymą vertina skeptiškai. Austrijai labai svarbus yra tvarumo klausimas. <clears throat> siekiant sumažinti e, transporto priemonių taršą tam e, tikrų kenksmingų medžiagų e, naudojimo mastus ir komisijos parlamento ir tarybos bendrų pastangų dėka trilogo darybos baigėsi sėkmingai. Šiais klausimais taip pat darbo vietos saugas, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo kancerogeninių medžiagų bei darbo vietos sąlygų priežiūros agentūros įsteigimas e, yra e, paminėtini tarp mūsų pirmikamo rezultatų. Konkurencingai Europai žinoma reikia ir šio laikinio biudžeto. E, sutinku, kad darybos dėl daugiametės finansinės programos iš pradžių susilaukė mano pakankamai skeptiško įvertinimo. paprašytas komisijos pirmininko vis tik tai e, visų pajėgumų įsitraukiau į darbus ir komisijos pirmininkas buvo e, teisus, sugebėjome pasiekti didesnės sėkmės nei iš pradžių tikėjausi. Tokiu būdu gruodžio mėnesį, besibaigiant pirmininkavimu, galėjome e, perduoti visapuškai uh, E, parengtus darybų dokumentus ir tikimės, kad darybos dėl daugiametės finansinės programos galės spėriai judėti į priekį. Trečioji sritis, kuri mums buvo labai svarbi, tai yra kaiminystės politika. E, kaip Austrijos atstovas šiam klausimui nuolat skiriu didžiulį dėmesį ir esu dėkingas už tai, kad vakarų Balkanų šalis e, labiau patenka ES akiratį kad e, buvo dedamos pastangos įspręsti Makedonijos valstybės e, pavadinimo klausimą ir e, taip pat naujų darybos skyrių atverimas su Serbija ir Jotkalnyje atveria narystės perspektyvą Vakarų Balkanų šalims ir aš tikiuosi, kad Rumunija ir toliau išlaikys tą dėmesį ties Vakarų Balkanų valstybėmis per savo pirmininkavimą. Noriu padėkoti nuoširdžiai parlamento pirmininkui e, Tajaniui už bedarbiavimą e, rengiant Afrikos forumo sustikimus kartu su Afrikos sąjunga. Mes mėginome atkreipti didesnį dėmesį į Afrikos ekonominį vystimąsi, į e, tvarų gyvenimo sąlygų, gerovės gerinimą ir neperleisti Afrikos kontinento, atkreipdėmėsi būtinybę neperleisti Afrikos kontinento į Kinijos rankas. Šis formas susilaukė teigiamai vertinimo ir už tai tikrai dar kartą noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie jo rengimo. Ir pabaigai noriu paminėti dar vieną man labai svarbę temą, visai Austrijai dėl mūsų istorijos svarbę temą. Tai yra kova su uh, antisemitizmu ir e, antisionizmu. Surengėme pirmąją konferenciją su visomis žydų bendruomenėmis e, šią e, tema gruodžio mėnesį taryba patvirtino atitinkamas išvadas. Noriu padėkoti visiems valstybių vyriausybių vadovams taryboje už išreikštą paramą. Manau, kad tai yra labai e, svarbu, nes e, kai kuriuose valstybėse narėse žydų tautybės žmonės jau pradeda jaustis nesaugiai ir turime visą ES tą suvokti ir ištingai su to kovoti. Ir pabaigai, ponės ir ponai, noriu dar kartą pirmiausiai padėkoti komisijai ir e, visų pirma jos pirmininkui Junkeriu. Taip pat noriu padėkoti Europos parlamentui ir jo pirmininkui Tajaniui bei visiems kitiems valstybių vyriausybių vadovams ir valstybėms narėms už e, sklandų konstruktyvų bendrabiavimą per Austrijos pirmininkavimą. Mes e, stengiamės nuolat prisidėti prie ES stiprinimo, prie kompromisų paieškos, prie konkrečių rezultatų patvirtinimo. Džiaugiuosi, kad daugelis ryčių mums tai pavyko ir galiu jums tik pažadėti, kad Austrijos Respublika ir toliau aktyviai prisidės prie ES stiprinimo. Ir e, kadangi suprantu, kad jau šiek tiek prasidėjo rinkimų kampanija <clears throat> ir uh, noriu palinkėti visiems, kurie dar kartą nusiteikia kandidatuoti Europos parlamentą, jeigu šiais mėnesį palinkėti sėkmės rinkimuose ir toliau dalyvauti intensyviuose dalykinėse diskusijose apie ES ateitį. Taip pat tikiuosi, kad e, tose diskusijose nuolat bus vadovaujamasi tarpusio pagarbos dvasia, nes tai e, nes yra naudinga visai Europai ir jos E, piliečiams gyventams valstybėse narise. Tik dar kartą dėkoju už gerą bendrabiavimą per pastarosius šešis mėnesius ir linkiu ES visokiojo pasiekmės. You, your... Dėkojame, gerbimas kancleri, Jums už Jūsų kalbą. Jūs, mūsų bendradarbiavimas parlamentui yra labai svarbus ir ypač Jūsų žodžiai dėl uh, E, kuriuos ką tik pasakėte dėl tikėjimo ir nuomonės laisvės yra labai svarbus. Toliau pakviesiu kalbėti komisijos pirmininką Žanklot Junker. Prašau. Pana pirmininkė, la, labą rytą. Gerbiami parlamento nariai, Gerbiamas Bundeskanceli, ponė ministrė, ponios ministrės, gerbiamasis ambasadoriau ir visa Austrijos delegacija, visi, kurie prisidėjo prie Austrijos pirmininkavimo sėkmės, ponios ir ponai. Man nėra prasmės kartoti to, ką ką tik papasakojo Bundeskancleris Kurcas. Austrijos pirmininkavimo rezultatas yra tikrai įspūdingas, jeigu pažiūrėtume, dėl kiek įvairių dokumentų buvo susitarta tarp parlamento tarybos ir komisijos, tai tikrai yra įspūdingas skaičius. 134 dokumentai buvo labai sėkmingai užbaigti, 73 procesai su parlamentu buvo užbaigti ir kiti skaičiai taip pat įspūdingi. Austrijos pirmininkavimą galėčiau dabar palyginti su kitų šalių pirmininkavimu, šalių, kurios netgi siekė daugiau ir turėjo didesnių ambicijų. Ir galiu pasakyti, kad Austrijos pirmininkavimas bet kuriuo atveju yra labai įspūdingas, išskyrus vieną dalyką. Aš tikrai būčiau norėjus, norėjęs, kad federalinė Austrijos vyriausybė būtų nugalėjusi savo silpnumą, ir būtų patvirtinusi Junktinių tautų migracijos paktą. Kancleris Sebastianai, jūs žinot, kad aš dėl to labai kovojau ir mes tikrai norėjome, kad bent jau pirmininkaujantis šalis eitų teisinga likme ir nesiųstų neigiamų signalų. Deja, tiesa yra tokia, kad Austrija nėra vienintelė šalis, kuri nepatvirtino ir neigiamai žiūri imigracijos paktą. Taigi yra kaip yra. Aš to nesuprantu ir iki šiandien negaliu paaiškinti, kaip tai galėjo atsitikti. Vis dėlto tai yra gal greičiau išimtis negu taisyklė, tai yra Austrijos pirmininkavimo silpna vieta, o visa kita galėčiau pasakyti, yra labai sėkmingas pirmininkavimas, nors prieš tai jam prasidėjus įspūdžiai buvo neipatingai kokie. Tačiau dabar galima pasakyti, kad tai buvo pirmininkavimas, kuris pasitarnavo ES vienoviai. Aš tikrai norėčiau, kad ir kiti pirmininkavimai būtų tokie nuoseklūs, tokie efektyvūs, tokie darbingi kaip šis. Man buvo tikras malonumas su jumis dirbti. Mes kaip komisija nuolatos susidurdavome su Austrijos efektyvumu, su jos pasirengimu svarstyti klausimus praktiškai visą parą. Imkime, kad ir breksito dėrybas, tai, labai, tai jos vyko labai intensyviai, lygiai taip pat intensyviai ir efektyviai vyko dėrybos visose dalykiniuose komitetuose, Austrija turėjo aiškę liniją ir labai nuosekliai jos laikėsi. Už tai reikia Austriją tikrai pagirti ir išsakyti pripažinimą jai dėl tokio darbo. Esu tikrai labai džiaugiuosi kad buvo patvirtinti komisijos pasiūlymai dėl už išorės sienų apsaugos. Komisija pasiūlymus dėl sienų, geresnės sienos, sienų apsaugos tikrai modeliavo ir pakeitė atsižvelgdama į Austrijos pasiūlymus. Mes įsipareigojame uh, paskirti 10 tūkstančių pasienio apsaugos pareigūnų iki tam tikro laikotarpio, iki tam tikrų metų. Ir iš tikrųjų vieninteliai mes su bundeskanceliu ir likome, kurie vis dar nori pasiekti tą tikslą. Būtent pirmininkaujantį šalis bandė išlaikyti šią idėją ir tęsti tuos darbus. Na, kadangi negalėsiu labai ilgai kalbėti, nes tuoj neteksiu balso, tai norėčiau dar pasakyti vieną dalyką. Taryba kartais kalba ne vienu balsu ir kartais yra iš tikrųjų tokia dviveidė. Visi reikalauja iš mūsų geriau saugoti sienas, o kai reikia kažką konkrečiai padaryti, nieko, niekas nevyksta. Taigi aš noriu tai pakritikuoti atvirai. Uh, jeigu jūs kažko reikalaujate, tai turite tai ir įgyvendinti, turite to ir siekti, arba tada aiškiai pasakykite, kad tai nėra jūsų tikslas. Bet norėčiau padėkoti bundeskancleriui, Austrijos bundeskancleriui už tai, kad jisai stengiasi kiek įmanoma labiau atsižvelgti į komisijos pasiūlymus. Taip pat esu dėkingas ir už tai, kad mes pažengėme labai daug darbo institucijos, Europos darbo institucijos steigimo link. Nors iš pradžių ta diskusija buvo labai vangi ir nieko gero nesitikėjome. Labai gerai, kad ši tema buvo išplėtota, Austrija tą padarė, nors tikrai iš pradžių buvo labai kritikuojama ir daug kas netikėjo, kad tai taip įvyks. Lygiai taip pat tas pats pasakyta, e, pasakytina ir apie bankų instituciją, Dabar mes turėsim netrukus jau ir Europos darbo instituciją. Niekas nebegalės kalbėti, kad Europa yra nusiteikusi prieš darbuotojus, saugo tik tai bankus. Mes dabar saugosime ne tik bankus, bet saugosime ir darbuotojus. Ir čia pirmininkaujantį šalis tikrai nemažai nuveikė, kad e, ta institucija ateityje galėtų būti įkurta. Na, kalbant apie finansinius dalykus, lygiai taip pat turėčiau pagirti Austriją. Lygiai taip pat, e, kaip ir iš pradžių, kaip ir ankstesnių klausimų, iš pradžių mes turėjome šiokių tokių abejonių dėl to, ar pavyks pasiekti pažangos finansinėje srityje. Ta vis dėlto pavyko padaryti. Mes sukūrėme visą reikalingų diskusinių dokumentų paketą, suteikėme jiems turinį, uh, Ir parlamentas, žinoma, visuomet savo reikalavimus formuluoja šiek tiek aštriau negu kad taryba, bet bet kuriuo atveju mes dabar turime dėrybų dokumentus, kuriuos galime panaudoti siekdami pažangos, kalbėdami apie mūsų finansinę perspektyvą. Jau spalio mėnesį buvo pateikti reikalingi dokumentai, taigi aš galiu tikrai pagirti Austriją už tai, nes šis dokumentų, šių dokumentų rengimas, finansinių dokumentų rengimas yra vienas iš sunkiausių klausimų Europos Sąjungoje. Taigi galime pasakyti, kad Austrija surinko tą dėlionę iš atskirų dalelių, tą dėlionę, kurios mums reikia tam, kad nustatytume ES finansinę perspektyvą artimiausiams metams. Taip pat norėčiau Jums padėkoti už labai aiškius žodžius antisemitizmo atžvilgių. Niekada nesitikėjau, kad dar man gyvam esant Europoje žydams vėl teks baimintis dėl savo likimo. Ir tikrai žinau, kad Austrija turi ypatingų priežasčių kalbėti aiškę kalbą kovojant su antisemitizmu. Aš pats prieš keletą mėnesių buvau Vienoje ir lankiausi žydų bendruomenėje e, Vienoje, norėdamas aiškiai pasakyti, kad Europoje antisemitizmui, rasizmui ir ksenofobijai nėra vietos. Todėl labai džiaugiuosi, kad bundeskancleris ne tik išsakė aiškius žodžius, bet ir ėmėsi veiksmų tam, kad šis dalykas Europoje neturėtų vietos. Todėl taip pat norėčiau padėkoti Jums ir už Afrikos iniciatyvą. Bundeskancleris suorganizavo vienoje aukšto lygio darbo grupę ir Tuo būdu mes nusintėme labai aiškę žinutę Afrikos šalims. Ta Austrijos pirmininkaujantį šalis pabrėdė, pabrėžė ne vieną kartą. Mes norime užtikrinti Afrikos ateitį ir dalyvauti joje. Afrikos ateities be Europos ateities neįsivaizduojame. Taigi tas signalas, kurį siuntė Austrijos pirmininkaujantį šalis, buvo labai aiškus, labai ryškus. Taigi Atsižvelgiant į visą tai, ką pasakiau, galime daryti išvadą, kad tai buvo labai sėkmingas pirmininkavimas. Noriu dar kartą padėkoti bundeskancleriui, noriu padėkoti ambasadoriui už visas iniciatyvas, kurias jūs, kurios jų ėmėtės, už tą sėkmę, kurios pasiekėte ir kurios, tiesą sakant, nesitikėjome jūsų pirmininkavimo pradžioje. Taigi, ačiū Jums labai. Passiamo ai rappresentanti dei gruppi politici. Periname prie politinių frakcijų atstovų. Norėčiau paprašyti, kad laikytumėtės kalbėjimo laiko, todėl kad paskui turime iškilmingą posėdį. Dabar žodis Manfredui Weberiui, EPP frakcijos vadovui. Pirmininkė Tajanė, pirmininkė Junkerė, mielas federalinį kanclerių, federalinės vyriausybės nariai, ambasadoriai, mėly kolegos, sveiki susirinkę e, į Austrijos pirmininkavimo rezultatų įvertinimą. E, iš tiesų rezultatai labai įspūdingi, e, tikrai pasiekta daug daugiau nei e, tikėjomės per pastarąjį pusmetį, kuriant Europos ateitį. Tvirai kalbant, šiek tiek apgailestaujame dėl to, kad Europoje viešosios diskusijos vyksta tik tai um, apie krizės, apie problemas ir mes nesugebame uh, teigiamų rezultatų, kuriais Europa yra stiprinama, tinkamiau pristatyti viešumoje. Na, dėja, politikai turi su tuo susitaikyti, tačiau Austrijos pirmininkavimas tai dar kartą labai aiškiai įrodo. Politiniai rezultatai tikrai buvo aiškiai pristatyti tokiuose sritise kaip saugumas įsteigus gynybos fondą. E, siekiant stiprinti kibernetinį saugumą ir e, bepiločių skraidiklių e, technologijas. Labai svarbus rezultatas gerovės stiprinimo srityje pasiekime pažangos investicijų tikrinimas Europoje yra labai svarbus dalykas. Per Austrijos pirmininkavimą buvo susitarta dėl ES ir Japonijos prekybos sutarties, taip pat tarp tinklinio ryšio kainos sumažinimas žmonėms yra labai svarbus, bei e, e, plastiko naudojimo mm, uždraudimas, e, siekiant pagerinti ekologinę situaciją, žmonėms taip pat turi didžiulės svarbos. Taip pat per Austriją per savo pirmininkavimą paskatino tam tikras politinės diskusijas, siekdama ne tik administruoti tarybos veiklą, tačiau ir nukreipti ją tam tikromis kryptimis per neformalią tarybą Zalzburgė e, diskutavome apie išorės sienų e, saugumo e, klausimus ir būtinybę teikti jiems pirmenybę, taip pat apie būtinybę registruoti tinkamai migrantus. Diskusija dėl sąžiningo skaitmeninio apmokestinimo ir interneto gigantų sąžiningo indėlio į E, bendrai mokamus mokesčius, taip pat buvo įspūdinga. Austrijai noriu padėkoti už pastangas. Na, žinoma, vertybių diskusija, pons Junkeris apie ją užsiminė, e, kuomet vėl turime rimtai pradėti e, diskutuoti apie smurtą prieš žydus, tai jau tikrai kelia tam tikrą nerimą ir e, vienoje vykusi konferencija antisemitizmo tema tikrai buvo įspūdinga, daug informacijos sužinojome iš žydų bendruomenių, tikrai negali žinomi istorijos įvykiai mūsų kontinente niekada pasikartotina. Baigdamas noriu pasakyti, kad Austrija prisistatė kaip stipri šalis turinti stiprią vyriausybę. Austrijos pirmininkavimą palaikė ir Austrijos piliečiai, bent jau mano vertinimu, didžiavosi tuo, kad gali šį pusmetį vadovauti Europoje, stumti ją į priekį. Pirmininkavimas tikrai buvo vykęs, dabar mums belieka ir toliau konstruktyviai bendradarbiauti, demonstruoti e, lyderio vadovavimo savybės ir noras toliau stiprinti Europą. Dėkui Sebastianui Kurcui, dėkui Austrijai už pirmininkavimą. Dabar kalbės ponė Rodrygė iš Socialistų demokratų alijansų. Jų vardu, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė kancleri. Pirmininkaujantį Austriją pradėjo savo darbą su labai prasmingu šūkiu. Europa, kuri apsaugo. Tačiau e, vis dėlto Austrija pirmininkaudama ėjo truputį kita linkme e, nacionalinio egoizmo, izoliavimuose e, linkme ir gaila, nes mums reikia ambicingos ir stiprios ES, kuri gali užtikrinti būtiną solidarumą. Viskas prasidėjo nuo e, pabėgėlių dramos. Mes turime veikti greitai, užtikrinti veiksmingą prieglopšio tvarką, tačiau mes to nedarėme. Europai reikia apibrėžti visą apimančią migracijos politiką, kuri užtikrintų tvarkingą ir sklandų migracijos valdymą. Nes mums reikia e, migracijos ir mes e, neturėtume blokuoti kai kurių šitos politikos aspektų. Toliau e, migracijos paktas jungtinių tautų Ta paktą palaikė daugelis pasaulio valstybių ir Marakeše mes matėme, kad kai kurios ES valstybės narės neprisijungė prie šito pakto ir to, tų valstybių lyderė kaip tik tai buvo Austrija, tos valstybės kaip tik tai nesupranta tokio pakto e, svarbos. Mes e, taip pat matome, kad e, nepakankamos ambicijos e, neužtikrino tinkamos sąsajos su mūsų e, piliečiais. Pirmininkavusi Austrija galėjo daugiau padaryti dėl socialinio ramščio direktyvų ir e, reglamentų, kurie būtų buvę e, labai e, naudingi. Ministrų tarybos posėdžiai buvo atidedami e, ateičiai. Tuo tarpu mums reikėjo skubėti, ponė e, kanclerį. Taip pat vyko labai e, svarbios darybos dėl DFP. Aišku, yra būtina mums atremti iškylančius iššūkius ir užtikrinti sanglaudą. Mes esame nusivylę, jog per paskutinį vadovų taryba buvo nuspręsta, jog tik rūdienį bus priimtas galutinis sprendimas. Tai yra per vėlu, nes daugelis e, regionų susiduria su problemomis šioje plotmėje ir mums reikia sprendimo anksčiau, todėl mes ne visiškai suprantame, kodėl pirmininkavusi Austrija nesielgė ambicingiau šitų darybų kontekste. Taip pat e, buvo galimybė įgyvendinti eurozonos reformą. Mes laukime jos ne vienus metus ir sprendimai jau yra pateikti, jie ant stalo. Mums reikia bankų sąjungos, eurozonos biudžeto, visos e, kitos pasaulio įvairių valiutų zonos turi tokį dalyką. Tai yra esminės svarbos aspektas siekiant e, sanklaudos eurozonoje ir e, mažinant e, skirtumus tarp valstybių narių šioje labai svarbioje Europos projekto srityje. Taip, Teisingumas mokesčių srityje. Mums taip pat reikia skubių sprendimų šioje e, srityje. Čia taip pat reikia veikti greičiau. Tad, ponė kancleri, aš norėčiau pasakyti, jog mūsų požiūrių pirmininkavusi Austrija praleido progą ryštingai veikti tam tikrose labai svarbiose srityse. Taip, dabar mes e, matome, kad e, yra kai kurių politinių jėgų siūloma labiau izoliuotis, remtis nacionaliniu e, egoizmu. Ta siūlo e, dešiniosios, karštutinės dešiniosios jėgos, tačiau galbūt užuotėje tuo keliu mes galėtume eiti kitą linkmę ir siekti solidarumo. Mes manome, kaip socialdemokratai, kad būtent tokiu keliu e, reikia eiti. Mes manome, kad turime pereiti prie kito etapo, kur Europa vaidintų lyderiaujantį vaidmenį. Tad tokios būtų mūsų pastabos dėl Austrijos pirmininkavimo. Dėkoju. Dabar ECR frakcijos vadus, vardu ponas Zahradil. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone federalinį kanclerį, pono komisijos pirmininkė, Austrijos pirmininkavimas buvau gerai parengtas, organizuotas ir veiksmingas, veiksmingas nes Austrija yra gerai tinkamai veikianti, funkcionuojanti šalis. Jūs paminėjote kai kurios klausimus ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į kai kurios aspektus. Taip pat pradėsiu nuo migracijos ir saugumo. Noriu pasakyti, kad iš tiesų džiaugiamės matydami šiek tiek kitokį pirmininkaujančių šalies požiūrį šios klausimus nei anksčiau. Jūs labai E, aiškiai įvardijote tai, e, ką dvėjojo įvardinti kiti politikai. Europa nei, e, nėra nei pasirengusi, nei nori priimti nulatinės migrantų bangas, tai neigiamos, darytų neigiamos įtakos mūsų saugumui ir mūsų visuomenių integruotumui. Taip pat pasiūlėte kelis sprendimus dėl Šengino kodekso sustiprinimo, dėl atvykimo išvykimo sistemos sukūrimo, e, kuri leistų mus e, užtikrinti legalią migraciją ir e, Ta jūsų žinia tikrai buvo labai aukštai įvertinta, ypač vidurio ir rytų Europos valstybėse narėse, siekiant sustarimo tarp valstybių narių, e, kurie pakeistų tos ankstesnius e, sprendimus dėl privalomo E, pabėgėlių perkelimo, pas, perkelimo ir paskirstimo, dėl e, kurio kilo nemažai ginčių ir tarpusio priešpriešos tarp senų ir naujų valstybių narių. Vienas iš jūsų pirmikamo prioritėtų buvo susijęs su Europos ekonomikos stiprinimu, gerovės stiprinimu, pasitelkiant naujoves ir skaitmeninimą. Buvote teisus. E, nepaisant to, kad mūsų darbuotojai yra aukštai kvali, e, gerai kvalifikuoti ir e, startuolių kultūra yra išsivyščiusi, vis tik tai svarbiausi, didžiausi startuoliai yra kuriami ne Europoje, o kitur, todėl reikia dėti pastangas, kad situacija pasikeistų, reikia greičiau ratifikuoti laisvos priekybos susitarimą su Japonija, kuris apriektų 30 procentų pasaulio priekybos apimčių ir tikiuosi, kad susitarimai tinkami su Singapūru ir Vietnamu bus greitų laikų patvirtinti. Taip pat e, noriu pasakyti, kad e, jūsų pirmininkavimo pradėti spręsti, kai kurie klausimai dar nėra galutinai išspręsti ir e, per kitą Europos parlamento kadenciją bus galima pradėtus darbus tęsti e, išorės santykiai, e, užsienio politika buvo jums pakankamai rimta našta, daugiau į šią temą nesigilins, noriu pasakysiu, kad Austrija apie savo pirmininkavimą E, elgesi pragmatiškai, nesivadovavo ideologiją ir e, siekia apčiuopiamų rezultatų. Tikrai buvo džiugu matyti, kad jūs vadovotės sveika nuovoka, nes sveika nuovoka bando vadovauti ir mūsų frakcija dirbdama Europos parlamente. Ačiū uždėmesi. Ponai Teličkai žodis kalbėti liberal frakcijos vardu. Kiemas federalinį kanclerį nesu. Ne E, tikras, ar galėtumėte pakelti dar daugiau e, sveikinimų ir pagarų, kurias šiandien išgirdote, todėl e, tik tai pasakysiu, kad Austrijos pirmininkavimas buvo veiksmingas, Austrija pasiekė užsibrėžtų tikslų, tačiau vertinamas kiekvieną E, pirmininkavimą aš bandau įsigilinti ne į e, pirmininkavusios valstybės pasiektus rezultatus, bet apskritai į e, tai, kaip per tą laikotarpį atrodė visa ES. Turime pasakyti, kad šią ES vis dar sudaro 28, galbūt ir ta 27 valstybės narės, kuriuoms pirmininkaudama tinkama valstybė narė tikrai gali pasiekti neblogų rezultatų ir jūsų rezultatai yra geri. Tačiau kalbant apie trilogus, turims pritarti, kad čia Austrija pademonstravo savo veiksmingumą, tačiau įvertinkime e, teisėkuros e, e, aktus siekiant e, pažangos jūsų išvardintose trijose prioritetinėse sritise. Vieną pavyzdį pateiksiu kartu su Angelika Nibler. Mes rengėme pranešimą dėl kibernetinio saugumo. Rezultatas pasiektas buvo pakankamai geras, nepaisant tam tikrų nesutarimų su jūsų ambasadoriumi, tačiau tai yra įprastinė trilogos darybų E, dalis. Tačiau e, ką reikia pakeisti, tai reikia pakeisti valstybių narių pozicijas. Mes vis dar vertiname kibernetinį saugumą kaip e, klausimą, kaip pasidalinti tam tikrus įgaliojimus arba apsaugoti turimus įgaliojimus. Ir mes būsime šią srityje stiprus tiek, kiek bus stipri svarbiausia šios, e, silpniausia šios grandinės dalis visoje ES. Taigi čia reikia aiškiai suderinti mūsų kompromisus su e, e, tikrovė, su mūsų ambicijomis. Taip, pasiekta nemažai pažangos šioje srityje, tačiau e, Aš manau, kad jeigu turėčiau pakankamai e, sugebėjimų ir smegenų, kurių neturiu, tai aš sukurčiau atitinkamą e, internetinė prietaika arba programėlė tam, tik, tam tikroje srityje. Čia kadangi nesugeba to padaryti ir mes Europoje to nesugebame, tai turime uh, kreiptis pagalbos į Silicijos lėnio startuolius. Taigi Dar vienas sritis, kuri yra labai svarbi, tai yra vidaus saugumas. Austrija pasitelkė e, tolygų požiūrį, tačiau turime pripažinti, kad taryboje esame patekę į aklavietę dar daugeliu e, klausimų ir galbūt šiandien mes nepa, dar negalime kalbėti apie krizę, apie problemas turime kalbėti, tačiau kuomet krizė tikrai prasidės, tai turėsime rimtų problemų dėl biudžeto. Pasiekime nemažai e, pažangos. Uh, E, dokumentai yra e, parengti, e, varnelės uždėtos, tačiau klausimas, kas vyks toliau. Dabar reikės jau viską paaiškinti išsameu dėl sąglaudos politikos, dėl paramos ūkininkams, dėl kitų klausimų, tačiau galbūt tai būtų vienintelė kritinė pastaba Austrijos pirmininkavimo atžvilgių, kad dabartiniai pasiūlymai dėl biudžeto tikrai nėra e, realistiški. Mes e, turime kovoti su bet kokiu pinigų švaistimu ir peržiūrėti iš esmės e, kai kurias biudžetinio finansavimo sritis. Šių nepasančių kritinių pastabų galiu pasakyti, kad Austrija tikrai puikiai padirbėjo, tačiau visa ES kol kas nedirba taip, kaip iš jos tikisi e, jos piliečiai. Ir ta situacija situaciją turime pakeisti. Ačiū uždėmesi. Žodis teikiama žalių frakcijos pirmininkė ponė Keller. Dėkoju. Deja, ponia Kurts, aš negaliu prisijungti prie šitų pagirėjų. Aš klau, keliu klausimą, kasgi liks iš jūsų pirmininkavimo e, šešių mėnesių. Labai daug teisės aktų projektų taip ir liko įstrigę taryboje. Tai, ką atsiminsime mes, žmonės, iš šitų šešių mėnesių, tai visų pirma, tas gėdingas Rusijos prezidento prieimimas su tais šokiais ir atsiklaupimais. Iš kitos pusės mes prisiminsime jūsų politinius viražus kuriuos jūs atlikote Europ... E, Jungtinių tautų migracijos pakto atžvilgių. Tikrai gėda buvo dėl to. Austrijos vyriausybė, kuri labai intensyviai mėnesių mėnesius dėrėjosi dėl šito pakto, į jį įdėta tiek daug pastangų iš įvairių valstybių. Ir pati Austrija labai daug stengiasi dėl to. Ir Austrija paskui pati elgesi taip, lyg tas paktas būtų kažkokia nesąmonė. Uh, jūs neieškojote sprendimų, jūs polemizavote, jūs polarizavote ir atsistojote kartu su Trumpu ir Orbanu į dešiniųjų nacionalistų kamputį. Pakenkėte tuo mums visiems, visai ES. Liktai to būtų gana. Jūs visiems mums parodėte, kad jūsų vyriausybė nepaiso mūsų teisės aktų. Kitaip negaliu paaiškinti, kad jūs dar pirmininkaudami nusprendėte diskriminuoti ES piliečius, sumažindamas jiems e, išmokas vaikams. Jūs taip pažeidžiate ES teisės aktus ir tą žinote, kitos vyriausybės bent jau pirmininkavimo pabaigos palaukdavo prieš taip elgdamosis. Na ir rezultatai yra kuklus. Jūs nei kovojote su mokesčių vengimu ir mokesčių dempingu, kalbant apie CO2 iš metalų ribų nustatymą, jūs taip pat buvote tik tai Vokietijos automobilių pramonės klapčiukas. Lygiai taip pat ir Frontexo klausimu jūs iškėlėte pasienio apsaugos pareigūnų skaičiaus padidinimą kaip savo tikslą ir nieko nepadarote. Na bent jau vienkartinių indų naudojime mes pažengėme šiek tiek pirmin ir už tą darbą norėčiau Jums pasakyti ačiū ir pagirti Jūs ir Jūsų pareigūnus už pastangas. Ar tikrai Jūsų pasi... pirmininkavimas buvo toks sėkmingas, tą parodytų ir tas e, Jūsų laimėjimas Katovicuose. Jau pačią pirmą dieną jūs buvote paskelbta, jūsų šalis buvo paskelbta metų fosilija, taigi sveikinu jūs su tuo. Bet vienintelis dalykas, kuris mane džiugina, yra Austrijos pilietinė visuomenė. Žmonės domisi politika, žmonės eina į gatves, pasisako prieš socialinės valstybės mažinimą, pasisako už Europą. Ir aš tikiuosi, kad šita dvasia uh, E, vyks ir Europos rinkimai Austrijoje. Austrijai reikia Europos, Europai reikia Austrijos, kurioje būtų stipri pilietinė visuomenė, kurioje nebūtų skaldoma ir, nebūtų, ir būtų kalbama vienu balsu. Ačiū. Toliau kalbės ponas Papadimulis. Gerbamasis bundeskanceri Kurcai. Apgailestauju, bet aš jūs tikriausiai savo kalbą nuvilsiu. Aš nebūsiu tas, kuris jūs giria ir liaupsina. Man atrodo, kad ES turėtų būti gėda, kad Austrija, pirmininkaudama ES, atsisakė patvirtinti jungtinių tautų migracijos paktą Marakeše. Migracijos paktą pasirašė 150 pasaulio valstybių. Tai yra nusaikus ir gerai subalansuotas dokumentas ir jūs patys prisidėjote prie jo rengimo. Todėl nesuprantu, kaip jūs sugebėjote jo nepatvirtinti, kodėl jūs sukėlėte mums tokią gėdą, pasiraš... nepasirašydami šio dokumento Austrijoje. Ir tą išgirsite ne vien iš manęs, tą išgirdote jau ir iš kitų kolegų, taip pat ir ponas Junkeris jums, nors ir labai mandagiai, bet vis dėlto užsiminė apie tai. Taip pat jūs nieko nenuveikėte Europos socialinio ramščio stiprinimui nieko nepadarėte tam, kad Dublino reformų paketas bent šiek tiek pasistumėtų į priekį. Dėl to mes jau esame susitarę seniausiai, komisija dėl to yra sutarusi su parlamentu ir tik taryba blokuoja šios sprendimus. Taip pat vėluojama ir su kitais dokumentais, su e, indėlių apsauga. Bankų sąjunga negali būti užbaigta lygiai taip pat ir interneto gigantų apmokestinimo srityje nieko konkretaus neįvyko. Daugiametės finansinės programos atžvilgių jūs turėjote kažką nuveikti tam, kad dar iki ES rinkimų jau mes turėtume susitarimą. Dabar to neįvyks. Ir tai ateityje pakenks ES ekonomikai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad jūsų vyriausybėje yra koalicijoje su dešiniųjų ekstremalų partija, kuri atsirado iš nacijų pasiekėjų po antrojo pasaulinio karo. Tai irgi faktas. Ir po Europos rinkimų gegužės mėnesį visai gali būti, kad panašių sąjungų turėsime ir daugiau. Tai kelia nerima. Baigdamas noriu pasakyti, kad man e, atrodo geras dalykas, kad jūs taryba ir komisija remiate prespa susitarimą. Tai yra Šiaurės Makedonijai ir Graikijai reikalingas susitarimas, kurį mes vertiname teigiamai. Tai yra viena iš nedaugelio teigiamų gerų naujienų pastarojų metų. Noriu užtikrinti, kad artimiausiomis dienomis Graikijos vyriausybė, kuriai vadovauja Cipras, yra pasiryžusi ratifikuoti prespa susitarimą Graikijos parlamente. Nepaisant to, kad yra pasipriešinimas, kad vyksta demagoginė kova, kad pasok ir nėjo demokratija priešinasi tam visomis pastangomis. ir skirtingai nuo socialistų ir EPP partijų čia Europos parlamente, socialistai ir liaudės partija Graikijoje nesutinka su, tuos, su ta sutartimi. Ačiū toliau. Kad... Ne, FDD frakcijos vadovas ponas Moitinas. E, Gerimas pirmininkė, ponė Junkerė, ponė Kursai, turėsime tris dalykus pirmiausia vertinti teigiamai. Pirmia, pirmas dalykas - Žemė ir toliau sukasi aplink savo e, ašį. E, karų e, e, neatsirado daugiau, o e, ES ir toliau e, didina biurokratinę e, naštą. Ir Austrija, e, pirmikaudama ES, aiškiai e, parodė, kad E, kažka, kai kas ES keičiasi ir netgi drastiškai. ES šiandien kitokia nei prieš Austrijos pirmininkavimą, nes egzistuoja dar vienas naujas dalykas. Pirmą kartą pirmininkaujanti valstybė narė E, nesijautė, e, nejautė prievolės e, atsistoti centralizuotojų Europos priešakyje. Jie konstruktyvė bendradarbiavimo, tačiau centralizacijos proceso nestumė į priekį. Geriausias to pavyzdys yra darybos dėl jungtinių tautų migracijos paketo. FD frakcija šį klausimą jau anksčiau yra įtraukusi į savo darbo atvarkę, tačiau E, tikrai ne vienas, e, joks kitas klausimas nebūtų taip dominavęs diskusijų Europoje, jeigu Austrija ir jos vyriausybė nebūtų, nebūtų aiškiai pasisakiusi prieš pirmininkavimą. Austrija drąsiai pasitraukė iš e, šio susitarimo šalininkų rato ir diskusija dėl šio sustarimo poveikio e, tik tai e, tapo labiau žinoma, noriu už tai nuožiai padėkoti e, ponui federaliniui kancleriui Kurcui. Ir tikrai aš esu ne vienintelis, kuris aiškiai atkreipia dėmesį į šiuos Austrijos pirmininkavimo nuopelnus. Aš tikiuosi, kad kitos valstybės taip pat pasieks Austrijos pavyzdžių ir įneš savo akcentų į e, pirmininkavimo. E, o ES atstovės noriu e, pasakyti, kad Ši vyriausybė arba tokios vyriausybės tikrai nėra nusiteikusios prieš ES. Mums ES paprasčiausiai reikia užtikrinti stabdžių ir atsvarų e, sistemą tam, kad žmonės nevertintų komisijos ar ES kaip kažkokios e, super, super e, valstybės ir tas ištatas ne. Tinkamų sustarimų tikrai bus naudingas Europai ateityje. Ačiū. NF E, frakcijos vardu ponas Vilinski. E, ponios ir ponai, kaip Austras, aš visų pirma norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Austrijos federalinį kanclerį poną Kurcą e, ir norėčiau, kad jisai bent jau iš mūsų delegacijos pusės perdotų kitiems delegacijos, savo delegacijos nariams, savo darbuotojams padėką, nes Austrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, dirbo pavyzdingai, e, veiksmingai e, ir e, tiems, kurie šiandien kritikuoja Austrijos pirmininkavimą, aš norėčiau pasakyti, kad E, social, pavyzdžiui, socialdemokratams, kad jūsų frakcija yra Rumunijos socialdemokrato, o jeigu jūs dabar pažiūrėtumėte, kas vyksta e, Rumunijoje, kad dabar pradėtas teisminis procesas e, dėl korupcijos valdančiose sluoksniuose, tai jūs, ne, jeigu tai e, apžvelgtumėte, negalėtumėte, neturėtumėte teisės kritikuoti e, kitų pirmininkaujančių valstybių. Ir